Good afternoon. I think we can start the meeting. I will make some announcements. Uh, first. Uh, Labą dieną, gerbiami kolegos. Pradėsiu nuo pirmi... pirmininkės skelbimo. Darbo tvarkė bus uh, patvirtinama be pakeitimų. Negali. Toliau dėl EFSA e, ataskaita dėl vizisto įtraukta į dokumentą. Kita darbo grupė vyks rytoj 13 spalio antradienį nuo pusės pirmos iki pusės ketvirtos ir pirmininkaus, antras pirmininkas bus kolega Glenis. Vertimo režimas. Vertimas yra galimas 20 kalbų, įskyrus estų, latvių ir gėlų e, pirmadienį ir maltiečių dar nebus antradienį posėdis bus transliuojamas internetu. Koordinatoriaus rekomendacijos buvo išplatintos elektroniniu būdu, jeigu nėra prieštaraujančių, tai laikome e, tas rekomendacijas patvirtintomis. Jeigu nėra e, prieštaraujančių, iki posėdžio pabaigos e, protokolas posėdžių taip pat bus patvirtinimas. Galime dabar pereiti prie pirmo darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES bioįvairovės strategijos e, pusės laikotarpio peržiūra ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, tai yra ponas Krespo, generalinio direktato skirto aplinkosaugai atstovas. Ačiū, laba diena, gerbiama pirminkė, laba diena, gerbiami aplinkosaugos komiteto nariai. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame posėdėje ir sudarėte man galimybę pristatyti komisijos e, rezultatus nustatytus dėl ES biologinės įvairovės strategijos rezultatų, pusės laikotarpio rezultatų. Aš esu naujas generalinis direktorius nuo rugsėjo pradžios, taigi dar tik tai vieną mėnesį einu naujas pareigas ir džiaugiuosi galimybę aptarti šį klausimą ir daugelį kitų svarbių klausimų su parlamentu. Taip pat džiaugiuosi, kad galėsiu glaudžiai bendradarbiauti su šio komitetu. Norėčiau pradėti savo pranešimą, pabrėždamas, kaip yra svarbu kokia yra svarbi Europos parlamento parama šiame dosie. Europos parlamentas visada išsakė savo susirūpinimą dėl biovairovės teisės aktų Europoje ir dėl e, ekosistemų būklės blogėjimo. Yra labai svarbu, kad ateinančiais mėnesiais ir metais mes pasiektume pažangos, užtikrindami stabilę bioįvairovę mūsų žemybę, žemynę. 30 dienų antrą spalio komisija paskelbė savo ataskaitą ir šis pusės laiko tarp peržiūros dokumentas rodo, kad tas laikotarpis, tas laikotarpis iki 22 metų e, tęsiasi, bet atlikus tą pusės laikotarpio peržiūrą mes toli gražu nesame pusiaukelėje, mes to nepasiekėme, kas buvo užsibriešta. Ir toliau mes prarandame bioįvairovę ir tuo pačiu yra prarandamos pagrindinės paslaugos visuomeniai, tvariai ekonomikai sunku bus patenkinti žmonijos poreikius ateityje tiek ES, tiek viso pasaulio mastu. Šiandien aš negaliu Jums pasakyti, kad ataskaitoje yra kažkokių gerų žinių. Deja, beje, vairovę prarandame ir toliau, ta tendencija tęsiasi ir kaip komisija minėjo, ta tendencija yra gana ryški. Tačiau ataskaitoje, ir tai yra dar viena svarbi žinia, Yra nustatyti tam tikri sprendimai, egzistuoja tie sprendimai. Svarbu neprarasti, nepamesti to, ką jau pasiekėme nuo 2012 metų ir, metų ir jau yra daug sėkmingų istorijų. Tuomet, kai valstybės narės labai rimtai imasi veiklos, kai regionai, vietos bendruomenės dirba su suinteresuotomis šalimis, tuomet įmanoma rasti gerų sprendimų. Jeigu yra tinkamas finansavimas, taip pat galima pasiekti ir teigiamų rezultatų. Trečia išvada komisijos ataskaitoje yra tokia. Bio įvairovės tikslai gali būti pasiekti iki 22 metų, jeigu mes sugebėsime atnaujinti pastangas ir labiau įsipareigoti vietose. Žinote, kad yra keletas tikslų, kuriuos mes peržiūrime. Norėčiau trumpai juos peržvelgti ir pasižiūrėti, kokia yra dabartinė padėtis. Pirmas tikslas - visiškai įgyvendinti tei, teisėkūra gamtosaugos rytyje. Natūra 2020, 2000 tinklas jau yra sukurtas, tai yra nuos puikiai Europos iniciatyva, tas tinklas plečiamas. Dabar Europoje turime daugiau kaip 27 tūkstančius saugomų vietovių, 1 milijoną kvadratinių kilometrų tepima, tai yra 80 procentų Europos e, žemė. Atsiprašau, 18 procentų Europos žemės. Mes dar nepasiekėme reikiamos pažangos, tik tai 6 procentai pasiekta, turime nuveikti daugiau. Toliau, atkūrimas pažįstų vietovių leido leido atkurti tam tikras rušis, pavyzdžiui, ūdra ir e, rytų Europos erelis. E, reikia dirbti toliau. Koks didžiausias iššūkis iki 20 metų? Tai yra užbaigti kurti jūrų e, natūra 2000 tinklą ir dėti daugiau pastangų uh, įgyvendina tuos tiklus. Taip pat yra būklės, vyksta būklės patikrinimas dėl gamtos sauginių teisės aktų ir tas patikrinimas pateiks papildomų įrodymų, ar esami teisės aktai atitinka siekiamus tikslus ir ką reikėtų padaryti, norint tų tikslų pasiekti. Antras tikslas - išlaikyti ir atkurti ekosistemas ir jų paslaugas. Čia mes matome geros pažangos politikos krypčių srityje, žinių didinimo srityje, e, ekologinimo strategijoje, taip pat ekosistemų ir jų paslaugų e, vertinime. Norėdami pasiekti praktinių rezultatų, reikia įgyventinti nacionalinius ir regioninius planus. Ir čia nemažai ką reikia nuveikti, kad galėtume sustabdyti e, bioįvairovės nikimą. Su parlamentu turime apsvartyti galimybės ateityje, kad galėtume toliau tęsti e, e, viduržėmio, atsiprašau, vidurio termino peržiūros tikslus. Toliau reikia didinti žemės ūkio ir miškininkystės indėlį, siekiant išsaugoti ir padidinti bioįvairovę. BŽUP reforma ir skirta kai kurių šių problemų sprendimui, ypač pirmojo ramščio ekologizavimui, tačiau čia išlieka nemažai lankstumo valstybių narių institucijoms. Reformų struktūroje, BŽP reformų struktūroje reikėtų sutelkti dėmesį į tai, kad žemės ūkio ir žemininkystės praktika veiksmingai prisidėtų prie biovarovės apsaugos. Dėl jūrų sektoriaus Čia mes matome nemažos pažangos įgyvendinant politikos skriptis, bendros e, žuvininkystės pagrindų direktyvą, bet labai skiriasi padėtis tarp valstybių narių, vienos pasiekusios didesnės pažangos nei kitos. Ir jūrų aplinka ir toliau patiria didžiulį spaudimą. Svarbiausia užduotis iki 22 metų yra sukurti ir pasiekti gerą aplinkosaukinį statusą, būklę ir įgyvendinti e, jūrų direktyvą, kad būtų galima pasiekti e, tvarių tikslų ir tvarių e, žuvų išteklių. Toliau, svetimos rūšis. Ketvirtas tikslas. Čia ES lygių iki metų pabaigos pasistengsime patvirtinti pirmą ES e, sąrašą tokių rūšių. Kitas lemtingas žingsnis bus įgyvendinti valstybė narių lygių. Ta sąraša ir čia yra labai svarbu patvirtinti balastinio vandens e, pagrindų konvenciją ir ją ratifikuoti. Yra tikslų ir pasaulinių lygių. Jūs žinote, kad mes turime pasirūpinti bio įvairovę, e, žvelgiant iš pasaulinės e, perspektyvos, nes bioįvairovė susijusi su visų žemės rutuliu. Norėčiau pabrėžti, kaip yra svarbu, kad juk yra labai svarbu tai, kad Europos Sąjunga ir e, jos valstybės narės yra didžiausias donoras teikiantis pagalbą bioįvairovės išsaugojimo srityje. Čia yra svarbu vartojimo modeliai, priekyba, e, ES e, reglamento medienos srityje, e, valdysena priekybos srityje ir bioįvairovės nuostatų įtraukimas į priekybos susitarimus. Visa tai yra labai pozityvu, tačiau turime užtikrinti, kad tos nuostatos būtų įgyvendinamos visų šalių. Nepakanka vien įtraukti bioverovės nuostatas į priekybos susitarimus, jeigu jie nebus įgyvendinami. Baigdamas ir jūs turėsite, žinoma, galėsite susipažinti su to, su to ataskaita. Tik įbaigiant, aš turiu pasakyti, yra nemažai pozityvios patirties, mes turime tink, tinkamą politikos kryptį Tai yra geras pagrindas toliau siekti tikslų, bet 22 metai jau nebetoli, beliko penkeri metai. Ir mes nepasieksime iškeltų tikslų, jeigu neužsimosime plačiau įgyvendinami tikslus. Vienas iš pagrindinių dalykų komisijai yra užtikrinti veiksmingą šios politikos integravimą į kitas politikos kryptis. Tai yra esminis dalykas, nes neįmanoma, naudojant tik aplinkosauginės priemonės, pasiekti tų tikslų. Aš kalbu apie žemės ūkį, miškininkystę, e, jūrų sektorių. Labai svarbu užtikrinti, kad aplinkosauginiai elementai būtų įtraukti į visas kitas politikos kryptis. 2012 metais šis parlamentas savo rezoliucijoje dėl ES biologinės įvairovės strategijos pasakė, Biovairovės išsaugojimas yra bendras iššūkis, kurį reikėtų spręsti prisėmant įsipareigojimus ir dalyvaujant įvairioms šalims. Noriu Jums pasakyti, jog rezultatai yra daug žadantis. Piliečiai tiekia labai daug svarbos biovairoviai ir Eurobarometro apklausa rodo, kad 90 europiečių nori gauti daugiau informacijos apie biovairovę ir 8 iš 10 piliečių mano, kad biovairovės nikimas yra labai rimta problema. Taip pat jūs turbūt žinote, kad būklės patikrinimas leido mums gauti daugiau nei pusę milijono piliečių atsakymus susijusius su šia sritimi. Ką aš noriu pasakyti? Jeigu dirbsime kartu, jeigu elgsimės nuosekliai, bendradarbiausime su interesuotomis šalimis, su įvairiais ekonomikos sektoriais, jeigu mums padės kitos institucijos, Europos parlamentas, taryba, tuomet bus įmanoma įgyvendinti mūsų įsipareigojimus. Tai nebus lengva, iššūkis didžiulis, bet mes negalime leisti toliau prarasti savo gamtinį kapitalą. Tai nėra vien biologinė įvairovė. Investuodami į gamtinį kapitalą, į bioįvairovę, mes turėsime geriausią investiciją gražos prasme, nes tai duos naudos ateities kartoms ir mūsų planetai. Taip pat daug ekonomikos sektorių pasidarys konkurencingesni, bus sukuriama daugiau darbo vietų susijusių su ekologiniu ekonomikos augimu, ekologiniu turizmu, bioverovė, išteklių eksploatavimu, tokiu būdu, kuris yra suderinamas su bioverovės išsaugojimu. Baigiu savo pranešimą, baigiu savo pasisakymą, aš laukiu Europos parlamento paramos, mes laukime tolesnių diskusijų. Jūs žinote, kad Luksemburgo pirmininkaujantį valstybę norėtų padaryti išvadas dėl šio vidurio laikotarpio peržiūro, šios vidurio laikotarpio peržiūros ataskaitos. Ir mes taip pat turime labai rimtą rezoliuciją, griežtą rezoliuciją, kurią parengė Europos e, parlamentas. Ir stengsime dirbti visi kartu toliau, siekdami sustiprinti strategiją, kad galėtume iki 2022 metų pasiekti bendrovės tikslus. Ačiū. Ačiū, dabar steiksiu žodį pranešėjai, ponai Dėmes Makeriui. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu gimtają olandų kalbą. Noriu padėkoti pirmiausiai komisijos atstovui už jos suteiktą informaciją. Aš manau, kad komisijos pateiktas vertinimas iš tiesų yra pakankamai aiškus, tiesiog visiškai aiškus bendra gamtos biologinės vairovės būklė kelia didžiulį nerimą. 2010-aisiais mes nesugebėjome pasiekti svarbių susitarimų ir 2020-aisiais, jeigu nesugebėsime to padaryti, tai e, reikš tiesiog e, didžiulę nelaimę gamtai, biologiniai vyroviai ir mūsų ekonomikai. E, mes nesugebėsime pasiekti tikslų iki 20 metų užsibriežtų. Taigi labai svarbu pabrėžti, kad e, tikslingai gyvenimas priemonės gali atnešti apčiuopiamų rezultatų ir kad e, turime didžiulį išnaudotą potencialą, potencialą tų užsibrieštų tikslų gyvendinimo srityje, ypač ten, kur tinkamai laikomasi ES teisės aktų, aiškiai matome, kad e, jie veikia ir veikia veiksmingai ir todėl e, visiškai pritariu išreikštai pozicijai, kadangi prieš tai dirbau Flandrijos parlamente, dirbau vieno netoli nuo čia esančio miesto taryboje ir e, puikiai žinau, kad e, vietos regionų valdžia čia taip pat e, gali nešti labai svarbu indėlį įgyvendinant šios teisės aktus. Taigi pagrindinė problema yra teisės aktų gyvendinimas, biologin, biologinės įvairovės aspektų įtraukimas į kitas politikos sritis ir tikrai turime nuolat kartoti ir pabrėžti tą moralinį argumentą, kalbėdami apie būtinybę saugoti gamtą, biologinę įvairovę. Tačiau e, taip pat reikia nepamiršti, kad biologinė įvairovė e, turi labai didelę ekonominę ir visuomenę vertę. Jeigu Europa turi ir nori siekti tvaraus ekonomikos augimo, tai biologinė įvairovė yra labai svarbi to proceso sudėdamoji dalis, taigi noriu užduoti keletą klausimų konkrečių komisijai. Matome, kad nepaisant e, aiškaus poreikio ekonominio ir socialinio investuoti gamtos apsaugą, kol kas e, kovai su biologinės įvairovės mažėjimu neskiriamas pakankamas dėmesys, nei finansinis, nei kitoks, pavyzdžiui, e, e, santykiuose su žemės ūkio politika. Ir galėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių, nors to nedarysiu, tačiau, pavyzdžiui, ir, ir šiuo metu Flandrijoje reiktų daug kur nuveikti konkrečių darbų. Noriu paklausti komisijos atstovo, kam slypi to priežastis, ar čia susiduria ilgalaikiai ir trumpalaikiai politik, politiniai tikslai, ar galbūt komisija atsižvelgia viešąją nuomonę, kurioje juntamas susirūpinimas gamtos apsauga, tačiau kartu e, remiantis paskutiniaisiais Eurobarometro apklausų duomenimis galime daryti išvadą, kad daugelis mano, kad problema egzistuoja, tačiau kažkur kitur, nes savo regione, ne savo mieste, ne, netoliese. Todėl žmonės paprasčiausiai nežino, e, kas yra ta Natura 2000 programa. Taigi e, iš apklausų aiškėja, kad reikia daugiau informacijos apie biologinės įvairovės mažėjimą ir e, kokį įtaką tai daro primamiems politiniams sprendimams. Natūra 2000 ir biologinės įvairovės saugomo programos galėtų būti labai apčiuopiamos ir e, konkrečios. Taigi e, būtų galima imtis e, įvairių įvairaus pobūdžio iniciatyvų, pavyzdžiui, susijusių su gamtos išsaugojimu, kuriamis žmonėms būtų konkrečiai parodoma, kaip galima išsaugoti biologinę įvairovę. Tai kokios tokio pobūdžio priemonės yra planuojamos. Taip pat tarpusio santykis tarp sveikatos apsaugos ir biologinės įvairovės ar nematote, kad reikėtų daugiau mokslinių tyrimų šioje srityje tam, kad e, biologiniai įvairoviai skirtume daugiau politinio dėmesio. O kalbant apie padėties įvertimą, manau, kad per praėjusią savaitę dalyvauju įvairiuose susitikimuose ir susidariau labai aišku įspūdį apie tai, e, koks yra bendras sutarimas, bendras konsensusas ir tos reakcijos, kurias girdime apie galimą direktyvų peržiūrą, yra beveik vienbalsiai neigiamos. Ir todėl aš esu įsitikinęs, kad šio teisės akto peržiūra galėtų kelti grėsmę biologinį įvairovę biologiniai įvairoviai ir e, prasidėtų tam tikras politinio neužtikrintumo pakankamai ilgas laikotarpis. Todėl noriu dabar paklausti komisijos atstovų, ar galėtumėte tą šydą šiek tiek kilstelėti ir mums papasakoti apie tai, kokie yra pirmųjų konsultacijų rezultatai dėl šių teisės aktų keitimo. Ir paskutinis klausimas. Komisija pripažįsta, kad kai kuriuose srityse reikia kaupti papildomas žinias ir duomenis. Aš komisijos komunikate pasigėdau nuorodos į taip vadinamai raudonąjį sąrašą. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl ar komisija pripažįsta, kad tas vadinamasis raudonasis sąrašas, kuris buvo parengtas, iš tiesų e, galėtų būti naudingas, e, sprendžiant šios bendrus klausimus. Tiek mano būtų klausimų pirmininkė. Ačiū. Dabar sėksime žodį šešėliniams pranešėjams ir pradėsime nuo pono Linso. Europos Liaus partijos frakcijos atstovo. Dank, äh, Frau Vorsitzende. Dėkoju, ponė pirmininkė, galėčiau pakartoti daug ką iš to, ką sakė mano prelegentas, pats pranešėjas. Man regis tikrai labai svarbi ši tema ir dar ne visi įsisamoniname, ką bioįvairovės, biologinės įvairovės tema reiškia mums ir mūsų visų gyvenimui šioje planetoje. Konkrečiai, ką galima pasakyti, tai mūsų planas, terminai numatyti tikrai ambicingi ir numatome, kad iki gruodžio šių metų jau ir parlamento nuomonė, pozicija nuomonę ar poziciją turėsime dėl šios vidurio laikotarpio pežiūros, kurią savo iniciatyvą atliko komisija, ar galėsime pasisakyti dėl dabartinės būklės tos strategijos taikymo. Turėčiau ir kelis klausimus komisijai. Tapo aišku, kad mažiau kalba sukasi apie tai, kaip reikėtų keisti teisės aktus, bet labiau norima susitelkti į patį įgyvendinimą griežtesnį tų teisės aktų nuostatų. Ne visai man tapo aišku, tačiau ką konkrečiai komisija čia turi omenyje. Kaip komisija įsivaizduotų savo tenkančią atsakomybę šioje srityje, kaip ketina atsispirti nuo tos vidurio laikotarpio peržiūros palyginti su mm, strategijos taikymo mm, būklės įvertinimu, kaip tos dalykus susijęs tarpusavyje. Ir man regis, kad laiko būtinai reikės dar skirti, kad galėtumėm įgyvendinti viską taip, kaip dera. Ir be abejo, mes labai akilai tos procesus stebėsime. Ir dar vienas konkretus klausimas komisijai, kaip elgtis, jeigu konstatuotume, kad direktyvų tekstai regis geri, bet pavyzdžiui yra tokių rūšių, gyvūnų rūšių, jų populiacijų atsiranda, kurių tuo metu formuluojant tekstą dar nebuvo arba bent jau taip masiškai jos dar nebuvo paplitusios. E, čia konkrečiai galėčiau kaip pavyzdį pateikti e, bebrą. Mano, pavyzdžiui, gyvenamoje vietovėje tikrai jų yra labai nemažai. Kaip komisija ketina į tai žiūrėti? Ačiū. Dabar žodis kolegai Karin Kadenbach. Ačiū. daug kas jau buvo pasakyta ir man atrodo tai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, yra tai, kad tikslai, kurių tikėjomės būti pasiekę atliekant vidurio laikotarpio peržiūrą, dar nėra pasiekti. Tačiau tai toli gražu nereiškia, kad e, mūsų teisės aktai priimti neveikia. Tiesiog ten, kur imamasi tinkamo valdymo, e, strategijų ir kur tinkamai gyvendinamos direktyvos, ten viskas yra gerai dėl Eurobarometro apklausos. Nestebina manęs tie rezultatai, kadangi labai žmogiška yra e, ignoruoti tuos dalykus, kurie yra pačiam nelabai žinomi, nelabai aiškus. E, yra tada arba ignoruojama ta informacija, arba tiesiog nustumiama kažkur į į šalį ir dėl to tiesiog taip yra, kad žmonės nelabai įsivaizduoja, kokios tos problemos realios ir nelabai patys imasi veiksmų, kad apsaugotų biologinę įvairovę savo regione. Ir tada ir, ir, ir finansavimą rasti e, sunkiau. Tai valstybių narių ir komisijos užduotis ateityje bus piliečiams konkrečią informaciją pateikti apie tai, kokia jiems iš to nauda, jeigu bus apsaugota biologinė įvairovė, nežiūrint to, kad apskritai gal mm, ir žinomas tas dalykas, ekologiškos paslaugos pavyzdžiui, mm, kurios yra teikiamos, juk irgi yra aktualius kiekvienam piliečiui ir jau yra labiau apčiuopiamas dalykas, nors anksčiau kažkada atrodė, kad tai su mūsų kasdienybė mažai ką bendro turės. Manau, kad ES dabar susidurim su ta problema, kad daug kalbame apie priemonės, bet e, žymiai mažiau dėmesio skiriame tikslams. O jeigu priemonių nesėjame su tikslais, tai nesvarbu, ar kalbėsime apie e, taršalų išmetimą ar apie biologinės įvairovės apsaugos priemonės, piliečiams tikrai netampa nuo to aiškiau, kodėl turi būti imamasi veiksmų. Taigi turime kalbėti E, konkrečiau apie tai, ką reiškia biologinė įvairovė ir ką reiškia kiekvienam iš mūsų. Dar taip pat turėčiau porą klausimų tam pačiam kontekste komisijai. Pirmiausia, dėl mm, reguliavimo nuseklumo, jeigu mums pavyks ar e, gamtos sferoje ar žemės ūkio sferoje gyvendinti e, numatytus teisės aktus, problema vis tiek egzistuoja. Ta pati biologinė įvairovė yra labai plati sfera ir neužtenka vien kažkurios konkrečios priemonės vienoje srityje. Ir viena vertus galima daryti pažangą žingsnelis po žingsnelio, tačiau imantis kitoje srityje veiksmų viskas visa pažanga vėl pranyksta padaryta. Taigi, kokiu galima būtų imtis priemonių, kad būtų apsaugota geriau biologinė įvairovė ir kad ir kitose politikos srityse apie tuos dalykus būtų galvojama. Ir toliau dėl pasėlių biologinės įvairovės srityje neretai tam mažai dėmesio skiriama ir žemės e, ūkis yra tikrai labai reikšminga sritis ir visgi patenka į biologinės įvairovės savo pasaulio maisto organizacija 20-ame amžiuje skaičiuoja, kad praradome 75 procentus e, įvairių pasėlių e, kultūrų. Ir žemės ūkė situacija yra kitokia, netgi atvirkštinė, negu kad biologinės įvairovės rytyje. Taigi kyla klausimas, kokiu priemonių ketiname imtis žemės ūkyje ir kokių reguliavimo priemonių reikėtų labiausiai. Kovo mėnesį komisija atsiemė e, savo teisės akto pasiūlymą dėl pasėlių. Matėme, kad jis buvo visiškai nedekvatus, netgi priešingai. Taigi, ko dabar ketina komisija imtis, kad biologinė įvairovė šioje srityje būtų išsaugota. Labai tikiuosi atsakymų sulaukti šiandien. Thank you. Um, now, uh, Mr. Ačiū, toliau panas Gerbrandi. Thank you very much, uh, Madam Chair, and um, thank you for the. Ačiū, pana pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui už tai, kad atvyko į mūsų komitetą pristatyti vidurio laikotarpio peržiūros. Mm, turiu pasakyti, kai susidurėme ES su rimtomis krizėmis, tai patampa iš tikrųjų šefo reikalu. Tai tarybos e, pirmininkas perima reikalai savo rankas e, ar valstybių narių vadovai yra organizuojami specialūs jų sustikimai, taip mes bandome įveikti krizės ir jas suvaldyti. O kai kalbame apie biologinės įvairovės krizę, būkime atviri, jinai gali būti pati didžiausia apskritai. Tai yra didžiausia krizė, kokia tik esame, su kokia tik esame susidūrę žmonijoje per visą žmonijos istoriją. Tačiau valstybių vadovų lygmenių visiškai nutylima apie tas problemas ir net ir žemesnėme lygmenyje apie tai nešnekama. Taigi, būkime sažiningi patys autorė pati didžiausia krizė, su kuria susidurėm ir mes jos visiškai negebam suvaldyti, bent jau nesistengiame. Pasižiūrėjus į vidurio laikotarpio peržiūrą matyti, kad pavojų signalų labai daug. Visur sakyčiau, raudona spalva, žalia spalva, galbūt būtų galima pažymėti teksto vietą apie invažinės rūšis, bet taip yra dėl to, kad pavyko gyvendinti atitinkamus teisės aktus tinkamai, e, bet jeigu galvosime, kad dabar galime atsilošti ir palikti viską valstybėms narėms, tai klystame, kadangi įgyvendinti reikia dar labai daugą. Ten, kur gyvendinimo problemų nėra, matyti, kad rezultatai yra puikūs. Mes dažnai skundžiamės tuo, kad mūsų priimami teisės aktai neduoda jokių rezultatų, kad nėra tinkamai gyvendinami. Tačiau, kai yra imamasi deramų gyvendinimo priemonių, rezultatai tiesiog stulbinantis. Ir matyti, kad teisės aktai veikia. Taigi tokia dabar padėtis. Tikrai katastrofiška vidurio laikotarpio peržiūra. Matome, kokie rezultatai, kokie mūsų tikslai buvo užsibriežti, kurių tikrai neįmanoma pasiekti. Ir galime, aišku, rodyti pirštais dabar į valstybės narės. Bet o kaip su komisija? Aš esu šiek tiek nusivylęs šią ataskaitą vidurio laikotarpio peržiūros, nes komisija bando mums įteikti, kad ji yra be galo politiška institucija ir mes ją taip vadiname, tačiau tai, ką aš matau čia, yra tik tai vertinimo tekstas, vertinama padėtis. Yra išvardyjami faktai, tuomet verti puslapį tikiesi rasti pasiūlymus, kaipgi tas problemas spręsti, bet čia nieko nėra apie tai. Apie tai net neužsiminama. Todėl klausimas būtų, kaip tik toks komisijai, ką ketinate daryti, koks kitas žingsnis. Ar pagaliau bus į vadovų darbo atvarkę įtraukti šie klausimai, ar vis dar techninių lygių bus apsiribojama sprendžiančias problemas. Dar taip pat labai konkretų klausimą užduosiu kuris iš esmės atkartojo daugelį raštų mano pateiktų klausimų, pastarosius keletą metų tą dariau ne kartą, tai faktas, jog gamtos apsaugai skirtos lėšos nuolat mažėja valstybės narės mažina tam skiriamas išlaidas. 60-70 procentų uh, E, šio biudžeto, pavyzdžiui, Niderlanduose sumažinta. Ir aš jau nekartą klausiau, kaip yra kitose valstybėse narėse. Iki šiol komisijos atsakymas buvo tiesiog nežinome. Komisija neturi domenų apie tai, kas valstybėse narėse vyksta. Tai klausčiau ar komisija jau įvertino nacionalinius biudžetus valstybių narių ir ar mėgino nustatyti kokią finansinę situaciją galvojant apie tikslų įgyvendinimą. Kitas klausimas, ką toliau komisija darys, kad vis dėlto iki 20 metų būtų pasiekti šie tikslai. Um, the last speaker from the shadow rapporteurs is Mrs. Auken. Ačiū. Toliau paskutinė kalbėta yra ponia Okan iš Žaliųjų. Ačiū pirmininkė, aš tik galiu pritarti kiekvienam žodžiui, ką pasakė ankstesni kalbėtojai. Tai yra labai rimta problema ir dabar mums reikia realių veiksmų. Prieš porą mėnesių savaičių dalyvavau regionų komitete, ten buvo pateikta ataskaita, kurioje pateiktimi geri rezu, rezultatai įgyvendinus teisės aktus. Taip pat galėčiau pridurti, kad peticijų komitete vėl kalbam apie natūrą 2000 piliečiai ateina į parlamentą ir tiesiog šaukia mums apie tai, kad mes patys nesilaikome e, savo priimtų teisės aktų. Ir ši rezoliucija labai atitinka mūsų žaliųjų poziciją. E, tai, tai, ta, tai, tam buvo pritarta vienbalsiai, tik vienas buvo susilaikęs asmuo regionų komitete. Aš buvau šešėlinė pranešėja, kai mes svarstėme septintą aplinkos saugos e, programą, pirmininkaujant Airijai. Ir jau tuomet buvo pasakyta, jog yra prievolė komisijai užtikrinti, kad mes turėtumėm teisėkuros iniciatyvas tikrinti, kaip visą tai vyksta. Dabar aš jau noriu paklausti komisijai, ką jinai daro Tai yra labai politinis klausimas, rezultatai kol kas nėra tenkinantis ir tai netitinka to, ką mes nusprendėme ES lygiu. Komisija turi laikytis ir vykdyti, to, e, vykdyti tai, ką nusprendė politikai. Prašau komisijos atsakyti, ar jūs ketinate įgyvendinti tai, ką mes raginame jūs įgyvendinti, dėl ko yra sutarta. Ar įgyvendinama yra septinta aplinkosauginė programa, nes norime matyti aiškio, aiškę pažangą šioje srityje. Galbūt ir nepasieksime tikslų 22 metais, bet būtų bent jau gerai matyti, jog padėtis gerėja ir kad komisija deda tinkamas pastangas. Uh, Ačiū kolegos, būčiau dėkinga, jeigu jūs laikytumės jums skirto laiko, nes klausimų daug. Kitas kalbėtojas, ponas Patrlja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Kalehi. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai už atliktą vaidmenį. Nes anksčiau jis buvo atsakingas už orlaivius su juo susijusius problemus, taigi manau, kad jis gali iš paukščio skrydžio dabar čia viską vertinti. Dėkoju už e, tas ambicijas, e, kurias aiškiai juntamas mes norime išlaikyti rūšių biologinį įvairovę. Toks yra mūsų tikslas, tačiau procesai kol kas vyksta nepakankamai energingai, nepakankamai dinamiškai, tačiau mes pritarėme iki 20 metų užsibrieštiems tikslams, todėl labai svarbu skirti pakankamai dėmesio nykstančioms rūšims, tačiau taip pat turime nepamiršti ir aplinkos taršos, nes būtent dėl šios priežasties įvairios augalų ir gyvūnų rūšis nyksta. Šis procesas susijęs taip pat ir su miestų plėtra, su didėjančia, sprendžia urbanizacija. Mums reikia štai ko. Reikia pakeisti požiūrį, pakeisti mąstymą. Būtina užtikrinti tvarų ekonomikos saugimą. Man labai rūpi bitės ir nekartą diskutavome apie bitės taip pat Europos parlamente, nes visi čia turi sutelkti pastangas, siekiant išsaugoti bites, nes vien bitininkų pastangų nepakanka. Taigi jau pribrendo laikas parengti visą priepiančią strategiją, nes strategijos atskiriems sektoriams jų nepakanka. Reikia visas strategijas tarpusavėje susijęti, ypač tokiose sritise kaip transportas, energetika ir aplinkosauga pirmiausiai dėl to, kad procesai vykstantis energetikos srityje nepadeda mums pasiekti užsibrėžti tikslo. Pono Keligamą noriu štai ko paklausti, kokiu nu, matote galimybių tas strategijas tarpusavėje sujungti. Ačiū. Ponas Huitama dabar. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai už pranešimą. Matau, kad išvados yra pozityvos. Viena iš pagrindinių išvadų tai yra, kad valstybės narės e, turi gyvendinti savo teisės aktus dėl biovarovės. Turiu klausimą, yra didelis skirtumas ar valstybių narių šioje srityje, gal galėtume daugiau informacijos pateikti šiuo klausimu. Taip pat ar yra koks nors e, konkurencijos iškreipimas ir ar yra vienodos veikimo sąlygos, kaip tai išspręsti. Žinau, kad naujos technologijos galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį siekiant biovarovės tikslų. Taip pat e, žinių inovacijos, novatoriškumu ir kitose srityse. Ar galėtumėt labiau paaiškinti, ar čia komisija taip pat išvelgia, išvelgia potencialą, kaip būtų galima daugiau inovacijų taikyti siekiant tikslų? Ir dar vienas dalykas. Yra nemažai priemonių. Ir kai kalbama apie BŽUP, žmonės turi pildyti formas ir gauti sertifikatus, kad galėtų vykdyti ekologizavimo veiksmą, veiklą. Bet galbūt biovairovės padalinys galėtų e, konkretizuoti šią sritį, padėti ūkininkams. Ar, ar komisija kūrė tokią į rezultatus orientuotą praktiką? Ačiū. Ne, eigentlich sollte das anders. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau buvo daug dalykų paminėta, noriu padėkoti už tą tarpinį pranešimą, tačiau jaučiu šiokį tokį nepasitenkinimą, kadangi, kaip ir kolegos, manau, kad nesame pasiekę tų tikslų, kuriuos turėtume būti pasiekę, nes žmonės daug dėmesio skiria biologiniai vairoviai, gamtos apsaugai, tačiau kiekvieną dieną nesusimastume apie tai, kad biologinė vairovė gali išnykti ir todėl turime dėti daugiau pastangų, pirmiausia, skirti daugiau lėšų šiems klausimams. Vieną dalyką noriu paminėti ypatingai. Jis susijęs su klausimu kokios politikos e, sritis e, čia galėtų daugiausiai prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Tai manau, kad žemės ūkio politikos srityje galėtume tą padaryti. Todėl aš manau, kad e, dabar nustatytas terminas, kuomet yra nustatomi, apibrėžiami pūdimuojančios žemės plotai ir tai yra gegužės mėno ir dėl šio sprendimo mes padarome didžiulę žalą biologinį įvairoviai, kadangi tas terminas nustatytas netinkamų laikų. Taigi, manau, kad reiktų pagalvoti apie tai, kaip galėtume žemdirbius paskatinti, labiau saugoti biologinį įvairovę, jie yra pasirengę tą padaryti, tačiau jiems yra keliami įvairūs biurokratiniai reikalavimai, kaip pavyzdžiui mano anksčiau minėtasis susijęs su e, žemės naudmenų nustatymu gegužės mėnesį ir tai nepasitarnauja biologinės įvairovės išsaugojimui. Ačiū dabar, ponė. Kita kalbėtoja, ačiū, pana pirmininkė, generaliniai direktoriui noriu padėkoti už jo prezentaciją. Man kelia klausimų komisijos pasirinkta metodika ir vertinimas. Aš manau, kad e, pasirinktas metodas yra labiau fikcinis nei e, moksliniais tyrimais grindžiamas. Komisija bando įvertinti tikslus, kurie nebuvo pasiekti, kvestionuodama pasaulinio, e, pasaulinio masto reiškinius. Noriu paklausti, ar komisija ketina vėlesnių laikų pastelgti daugiau mokslinio duomenų. Turėtume pripažinti, kad e, e, dabartinė padėtis susijusių biologinės įvairovės mažėjimu negali būti siejama tik tai su klimato kaita. Todėl manau, kad e, reikia labiau įtraukti E, vietos regionų lygmenį į Europinį strategijų įgyvendinimą. Aš kaip, pavyzdžiui, pateiksiu kormoranus, pavyzdžiui. Komet e, kormoranų populiacija buvo pradėta Europiniu mastu saugoti, tai e, dėl to sumažėjo upinių žuvų populiacija maždaug per pusę. Kitas klausimas E, kokios priemonės vietos lygmenių yra numatytos įgyvendant šį, e, šią strategiją. Kalbant apie egzotinės invazinės rūšis, aš noriu tik tai pasakyti, kad dėl tam tikrų fitosanitarinių priemonių jos labai smarkiai plečiasi. Taigi manau, kad e, čia uždraudus tam tikrų metodų taikymą mes išvelgiame visišką tarpusavio prieštaravimą. Dar vienas tarpusavio prieštaravimas išvelgiamas, pavyzdžiui, tame, kad e, didėjant e, tarptautinės prekybos mastams, laisvos prekybos mastams automatiškai e, mes leidžiame į mūsų teritorijas laisvai patekti ir invazinėms rūšims. Ir tokiu būdu čia dar viena prieštara yra siekiant apsaugoti vietinės rūšis nuo invazinių. Tik aš noriu, mėly kolegos, jūs paraginti daugiau dėmesio skirti tai būsmai biologinės vėros išsaugojimo strategijai ir jos pristatymui. Ponai Florencijai dabar žodžiu. daug kas buvo pasakyta, galėčiau čia viskam pritarti. Noriu pratesti kolegos Gerbrandžio mintį apie tai, kad skaitydami e, šią tarpinę ataskaitą mes praktiškai nieko negalime konstatuoti pasiektos pažangos ir aš noriu paklausti, kodėl taip yra, net ir mano šalyje padėtis tikrai nėra tobula. Ir aš dar kartą noriu grįžti prie senos savo gesmelės. Valstybės narės elgesi kaip tinkamas, patikėkite manimi. Ir aš tikrai čia nenoriu būti šio stacio komisijos nariu, nes komisija puikiai žino, kad rėdamasi su mumis per ištisas naktis taryboje, jeigu susikūrė savo tam tikrą manevro laisvą, tai e, tas manevras gali, gali būti skirtas tik tai pabėgimai. Aš galiu prisiminti susitikimą su žemės ūkio atstovais, kurie yra mano kolegos, kuomet mes kalbame apie žalinimą. Ir e, pavyzdžiui, žalinimu laikomas tam tikro žemės ūkio naudmenų e, sklypo panaudojimas javams auginti ir tai yra laikoma žalinimu. Aš, mūsų, mano ūkija mes tą praktikuojame jau 40 metų, tačiau e, ar tai galima laikyti žalinimu, nes e, rūpiučio viduje, e, prakti, rūpiučio viduryje mūsų išsaugota biologinė įvairovė savo laukose praktiškai vėl yra sunaikinama, taigi mes turime čia kažkaip pakeisti požiūrį ir E, kolegė Auken paragino komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus, komisija tą padarys, tačiau e, nieko gero tai neduos, nes komisija anksčiau 20 tokių pasiūlymų parengė ir valstybės narės nesiteikė pradėti jų gyveninti. Žinau, kad kartais mes galbūt ir per daug reikalavome, tačiau aš sustikdamas savo rinkėjus, kai bandau jūs paaiškinti, kas yra biologinė įvairovė, tai daug žmonių sėdė paprasčiausiai ir nesupranta, apie ką mes čia kalbame ir kai bandau tai e, kažkaip susijęti su gamtos uh, turtus, gamtos kapitalu, tai taip pat manęs nelabai supranta. Taigi, noriu pasakyti, kad mes susidurime su tam paprastu suvokimo, tam tikra suvokimo problema ir aš esu tradicinis ūkininkas, aš nesu ekologinis ūkininkas ir mes tikrai čia neturėtume e, kažkokiais svajotojais būti, mes turėtume aiškiai pripažinti, kad problema yra taip pat ir susijusi su suvokimu ir apie šias problemas turėtume diskutuoti su Žemės ūkio komiteto atstovais. Ir mes jau 25 metus kaltiname vieni kitus tuo, kad esame tiesiog e, išprotėję, e, tačiau manau, kad reikėtų iškoti bendrų sąlyčio taškų, nes ta žaldymo politika praktiškai yra mūsų kūdikis ir aš tik tai norėčiau paraginti kolegas nesužlugdyti, neužgniaušti šios puikios iniciatyvos ir labai kalbėti aiškę kalbą su valstybėmis narėmis, tiek su Belgija, tiek su kitomis. Ir man kyla didžiulis klaustukas dėl to, ar reikia tvirtinti papildomų teisės aktų, galbūt reikėtų sugriežtinti dabar galiojančių teisės aktų gyvenimo kontrolę, tačiau dar svarbiau būsiu pasikviesti valstybių narių žemės ūkio ministrus ir paklausti jų nuomonės, kaip mes toliau turėtume elgtis, nes jeigu mes ir toliau elgsimės kaip iki šiol, tai galtinis rezultatas bus toks pats kaip iki šiol, nes mes turime suvokti, kaip mes savo patvirtinus teisės aktus sugebėsime įgyvendinti kiekviename kaime, mieste, atskiruose regionuose. Tik tokiu būdu mes galėsime e, žengti į priekį. Džiaugčiausi, jeigu būčiau neteisus, tačiau bijau, kad taip nėra. Ačiū, dabar kalbės pastorvas. Uh, very... Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai trumpai drūtai praėjusią naktį perverčiau vidurio laikotarpio peržiūros ataskaitą ir man pasirodė, kad yra tik makro skaičiai pateikti. O iš jų taip ar taip jokios naudos, kadangi visiškai neaišku, kur ką dar reikia padaryti, kur dėti dar daugiau pastangų. Taigi čia tikrai netiks tas vienas sprendimas ir tempimas ant vieno kurpalius. Reikia žinoti kiekvienu konkrečiu atveju, kas ką padarė ir ko nepadarė. Jeigu, pavyzdžiui, Natura 2000 teisės aktus paimsime. Nacionaliniu lygiu yra imamasi įgyvendinimo. O ataskaitoje kalbama tiesiog apie tai, kad štai čia gerai atrodome, tai čia nelabai, bet tik tiek ir nieko konkretaus. Ačiū visiems už klausimus. Dabar panas Kerspo iš komisijos. Proga atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo to, kad padėkosiu komiteto nariams už įvairius klausimus. Labai stengsiuosi, bet iš karto turiu prisipažinti, pirmas mėno, kai esu šiuose pareigose, tai gal nepavyks viską taip išsamei atsakyti, tuomet dvišalių pagrindų galėsime dar viską sutikslinti. Daugelie pasisakymų girdėjos nusivylimų gaida. Sakėte, kad skaitėte tą skaitą, bet nerandate sprendimų pasiūlytų. Rašote apie problemas, bet nieko nesiūlote. Pažangos trūksta, kaip teigiate, bet ką komisija dabar padarys konkrečiai, kad, taip, kad situacija pasikeistų. Man atrodo, tas nusivylimas pareikštas daugelio parlamento narių tik parodo, kokia svarbi yra ši tema kokie svarbus tie klausimai, kaip svarbu yra apsaugoti biologinę įvairovę. Man atrodo, ponas Gerbrandi labai aiškiai kalbėjo ir, ir labai gražų pavyzdį pateikė. Tai, tai nėra tik Europin, Europos masto krizė, tai yra visos planetos, visos žmonijos krizė ir problema. Kitas dalykas dėl terminų. Priminsiu visiems. Kaip viskas vyksta. Tai yra septintoji aplinkosaugos veiksmų programa. Toks dabar etapas. Ir visos institucijos bendro sprendimo prieimimo procedūrą panaudodamos patvirtino tą programą sutarė dėl jos ir biologinės įvairovės strategija buvo priimta 2010 m. kovą, o priėmė ją Europos vadovų taryba. Taigi, lik atsakymas ponui Gerbrandi, nėra taip, kad visiškai nieko nesimama aukščiausių lygių. Vadovai kaip tik ir palaimino tą strategiją. Ir yra vienas labai bendro pobūdžio tikslas. Iki 2020 metų norime išsaugoti biologinę įvairovę, tokia kokia yra, ir dar turime šešis smulkesnius tikslus. Mes teikiame informaciją apie tai, kiek esame padarę dėl vieno ar kito tikslo, kiek yra ko pasiekta, ar jau priartėjome prie to tikslo taip ar ne kaip yra bandom apsaugoti gamtos išteklius, jūrų aplinką, paukščius. Mes pateikėme tuos faktus, juodo ant balto, jums, parlamentui, taip pat ir tarybai, nes esame politiška komisija. Nenorime visko tiesiog paslėpti toje ataskaitoje. Be abejo, jums spręsti, tačiau visgi tikėčiausi, kad pamatę tokius rezultatus peržiūros reaguosite. Tikimės, kad Europos parlamentas ir tikimės, kad ir taryba reaguos, kad bus ta diskusija, politinio pobūdžio diskusija dėl priemonių, kuri, kurių reikės imtis. O šiandieną mūsų užduotis buvo pateikti jums faktus. O rezultatai labai aiškus. Išvada viena, reikia dar labai daug ką nuveikti, kai kurie minėjote pavyzdžius, konkretesnius faktus, o dėl tų makro skaičių, na tai taip, makro lygmenį ir bandėme išmatuoti, įvertinti. Jeigu yra šeši tikslai smulkesni, visgi buvo nutarta, kad vertinsime viską makro lygiu, kalbėsime apie biologinę įvairovę. Įgyvendinimas teisės aktų be abejo yra labai reikšmingas dalykas. Ir čia ir susidurėme su keblumais. Daug kur galima užfiksuoti sėkmės atvejų, kai yra bendradarbiavime vietos lygių, regioninių lygių, įvairūs interesuoti subjektai bendradarbiauja. Aš šį savaitgalį lankiausi Baden-Württembergo žemėje, Vokietijoje ir lankiausi kalnuose, tiesiog mačiau, kaip yra įgyvendinama Natura 2000 direktyva. Ten 40 e, takų nužymėtų yra Ir akivaizdžiai matyti, kad biologinė įvairovė turi taip pat ir ekonominį poveikį, jos išsaugomas turi ekonominį poveikį, socioekonominį aspektą turėkime omenyje. Ir dabar pereinu prie konkretesnių klausimų. Panas Demesmeker klausė, ar nemanome, kad tai ir toliau išlieka politiniu prioritetu? Taip, ir toliau taip galvojame, laikome tai politiniu prioritetu ir dėl to tikimės iš parlamento ir tarybos gairius, kaip toliau veikti. Toliau buvo klausima, kaip didinti samoningumą piliečių. Ar komisija nemano, kad jos atsakomybės rytis tai yra? Man atrodo, kad mes kartu su parlamentu galime atkreipti dėmesį į tos sėkmės atvejus, kai viskas daroma gerai, bet visgi svarbus yra darbas ir jūsų rinkiminėse apylinkėse. Mes turime dirbti ir su valstybėmis narėmis, su regionais. Pateikėme ataskaitą, nes tokia yra mūsų užduotis ir funkcija, bet ir bet kitą ko užsakėme Eurobarometro apklausą, kuri parodė, kad piliečiai dauguma jų suvokia savo atsakomybę, nenori jos išsiginti. Tačiau dar ne viskas visiems yra aišku, ne visi įsisamoninę šias problemas. Ir ponas Lysė Taip pat dar klausė, kaip visą tai sėti su būklės patikrinimo įvertinimu. Rezultatai tikrai galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį ir ten. Klausėte, kaip galėčiau papildyti informaciją. Mes vertinome visą situaciją, matote, kad kolegos išbalusiais vaidais sėdi iki išnaktų valandų valandas tiesiog Turėjome įvertinti labai daug dalykų ir visus jūs kviečiame į lapkričio 20 dieną vyksiančius klausimus. Pakviesime visas suinteresuotasias pusės, pateiksime visus analizės rezultatus. Tada galėsime grįžti prie tų klausimų, ar reikia vėl griežtinti teisės aktus, ar reikia tiesiog juos rimčiau gyvendinti, ar reikia daugiau taisyklių, ar vėlgi viskas lypi tik įgyvendinime. Kol kas dar negaliu pasakyti, kokie bus rezultatai, nes analizę reikia išsamei organizuoti, viską ištirti nuodugniai. Ir toliau dar klausimas dėl sąrašo, raudonojo sąrašo. Komisija ir toliau skiria išteklių, kad būtų pagerintas raudonasis sąrašas Ponas Lysė dar akcentavo biologinės įvairovės svarbą ir sakė, kad reikia griežtų terminų, griežtų išvadų. Ir klausė, ar reikėtų keisti direktyvos tekstą, ar visgi galvoti apie gyvenimo aspektus. Aš manau, kad direktyva yra labai svarbi šiuo atveju. Ir viskas susiveda į ją. Man atrodo, reikia į nacionalinį regioninį vietos lygmenį pažvelgti, įvertinti finansinę situaciją ir kai kuriais atvejais, aišku, imtis ir teisinių priemonių. Ir komisija tą ir daro. Tai nėra pati geriausia priemonė. Tačiau, jeigu valstybės narės netitinka, nesilaiko kurio nors nuostatų, mes taip ir darome. Ir taip pat aplinkosauginių teisės aktų įvertinimą ketiname atlikti kiek vėliau. Pone Kalenbach klausė apie finansinės priemonės. Ir čia vienas pagrindinių dalykų. Ne tik įgyvendinimas yra reikšmingas šioje srityje, bet taip pat ir finansinės mūsų priemonės. Ir čia yra du svarbus šaltiniai. Live programa be abejo e, egzistuoja, tačiau pagalvokime apie tokius dalykus kaip regioninis finansavimas ir vietos politika žemės ūkio politiką. Čia žalinimo srityje tam pirmajame ramstį jau daroma pažanga, bet vis dėlto valstybių narių negalime labiau paspausti, kadangi jos pačios sprendžia, kaip tą biologinės įvairovės vieną ar kitą tikslą įgyvendinti žemės ūkio srityje ir vertinant bendrosios žemės ūkio politikos būklę vėliau bus galima pakalbėti plačiau apie tai, kaip įtraukti ir biologinės įvairovės išsaugom aspektus į ją. Pone Kalenbach taip pat dar klausė apie reguliavimą, apie jo nuoseklumą, kaip užtikrinti dėrėjimą su bendra žemės ūkio politika. Man atrodo, kad valstybės narės, jeigu tinkamai gyvendintų žemė, bendrą žemės ūkio politiką, tikrai uh, imtųsi tų priemonių, kurios yra ten numatytos, kad geriau būtų įgyvendinti ir šie aspektai. Mm, neturim tikriausiai visų įgaliojimų, kad galėtumėm e, apversti aukštinkojom pasiūlymą, kurį pateikė, kurį pateikė kolegija, ar sprendimą apversti aukštinkojom, kurį priemė visa kolegija. Bet būtinai perdosiu tą informaciją. Ponas Gerbrandi kaip ir sakiau, minėjo tą faktą, kad biologinės įvairovės problema yra visos, visai žmoniai svarbi krizė, reikšminga krizė ir ką toliau ketiname dabar daryti, buvo klausima. Ši analizė, ši ataskaita pateikta dabar politinėms institucijoms, kad jos susipažintų su faktais. Tai pirmasis žingsnis. Stengiamės įvertinti kiekvieną tikslą ir susitelkti ties svarbiausiais jam dalykais. Natūra 2000, pavyzdžiui, kontekste galbūt išvelgėme pažangos, bet, e, tarkime, galvojant apie jūro aplinką ir jos išsaugojimą, reikia dar valstybių narių prašyti dėti daugiau pastangų. Mes minime būklės įvertinimą, patikrinimą, invazinės rūšis ir taip toliau panašiai, bet nesutinku su tuo, kad rezultatai nėra padrasinamiai. Kaip tik atsispirkime nuo tos ataskaitos ir pradėkime diskusiją kartu su parlamentu. Ar m, mm, galėtumėm įsivaizduoti kokį nors veiksmų planą bendrą, kaip eiti tų tikslų link, kaip įvertinti pagrindinius čia svarbiausius įgyvendinimo aspektus. Kokius specifinių veiksmų imtis, kaip įtraukti į tos procesus visas interesuotasias pusės, juk ne vien politinė arena čia svarbi. Turime ir vietos bendruomenę įtraukti. Taigi nepamirškime, nepamirškime ir to. Klausėte, ar, ar turime informacijos apie nacionalinį lygį, apie nacionalinių biudžetų situaciją. Neturime, net, neturime užtektinai informacijos apie tai, bet galėsime pasistengti ir surinkti ir tokią bei jums pateikti. Tik svarbu su visomis institucijoms bendradarbiauti kartu, jeigu norime judėti pirmin. Pone Okien sakė, kad mes nesam užtektinai politiški, bet man atrodo, aš jau sureagavau į tą pastabą. Uh, Mes pasirengę sekti jūsų viziją, jeigu tik tai turėsite gerų idėjų, jeigu parlamentas sutars, rimtai sutars tarpusavyje, pasiryš, ką nors daryti, aš tikrai pritarsiu tam, kad reikia dar pasistumėti su septintaja aplinkosaugos veiksmų programa, nes dėl jos buvo sustarta. Visos institucijos sutarė dėl jos. Mm, Dėl kolegos, kuris kalbėjo apie savo patirtį aviacijos rytyje, taip, ir aš visiškai suprantu tai. Ir dėl daugiametės um, strategijos visiškai teisingai pasakyta. Tokia strategija yra reikalinga ir, ir naudinga. Kokia situacija valstybėse narėse? Kitas klausimas. Ar žinome, kiek kas pasistumėjo, ar visi daro užtektinai Mes turime tik bendro pobūdžio informaciją, kurią reikėtų dar tikslinti. Pat man atrodo, tai, kas buvo pasakyta, yra labai gera mintis. Reikia iš tiesų įvertinti, kuriems sekasi geriau, kuriems mūsų mokiniams sekasi geriau, kuriems prašiau. Ir taip pažvelgti į valstybės narės. Mm, toliau kitas klausimas, kuriame jau slypi, man atrodo, yra atsakymas. Inovacijos čia tikrai labai reikšmingai gali pastarnauti siekiančių tikslų. Daug sprendimų siūlo inovacijos, ekoturizmas, ekoinovacijos. Ir man atrodo irgi, jeigu užtektinai kapitalo lėšų tam skirtume, tai rezultatai taptų akivaizdus. Sąsajos su bendraja žemės ūkio politika. Taip pat buvo išreikštas pageidavimas į labiau, labiau į rezultatus orientuotos politikos ar veiksmų. Taip visiškai sutinku, dėl to ir sakau, kad reikia bendradarbiauti su kitomis interesuotomis pusėmis, kad tai pasiektume. Pone Melija pabrėžė gamtos svarbą apskritai, o ponė Dornano kritikavo mūsų metodologiją ir analizės metodus. Man atrodo, kad labai svarbu yra suremti pečius su vietos lygmens institucijomis. Jūs sakėte, kad negali būti jokio vieno čia institucijose priimamo sprendimo, kuris tiktų visiems. Sakėte, klausėte, ar tikrai mes pasitelkime visas priemonės, siekdami kuo geresnių rezultatų. Aš esu įsitikinęs, kad taip, mes tai ir darome. Ponas Florence atkreipė dėmesį į valstybių narių galimybės bendradarbiauti su Žemės ūkio reikalų komitetu ir dar atsakysiu į tai, kas buvo pasakyta dėl makro skaičių. Taryboje jie taip pat yra aptariami, dėl to mes juos ir pateikėme. Ir kol kas dėkoju visiems uždėmesi. Man kaip pirmą mėnesį einančiam pareigas tikrai buvo labai įdomu čia apsilankyti, matau diskusiją labai gyva. Ir ganu, galiu patikinti jūs, kad grįšiu kad vertiname viską rimtai ir manau, jeigu parlamentas priims tvirtą poziciją, kadangi Luksemburgas iki metų pabaigos norėtų priimti sprendimus šioje srityje, tai turėsim rimtą pagrindą tolesniems veiksmams. Ir čia savo ruoštų dar apeliuočiau dėl kai ko į parlamentą, nes komisija viena pati netiek ir daug čia gali nuveikti Parlamento vaidmuo labai reikšmingas, nes jūs esate išrinkti piliečių atstovai, todėl tikiu, kad per ateinančius kelis mėnesius mums kartu pavyks pasiūsti tą žinę. Jeigu investuosime į biologinę įvairovę ir jos išsaugojimą, tai bus pati geriausia investicija mūsų planetos ir mūsų ateities labai. Dėkuoju. Thank you very much. Dėkuoju. Dėja, mes labai vėluojam ir dabar jau turiu pereiti prie kitos temos. Aš tik pasakysiu, kad pakeitimams skirtas terminas yra 16 lapkričio. O dabar periname prie viešų klausimų dėl investicijų į gamtą ir biovairovę, iššūkiai ir galimybės. Pradėsiu diskusiją nuo sutikdama žodį pranešėjų ponai Demesmakeriui, prašau. Laat mij toe om dan heel kort te zijn, omdat we uh, achterlopen op schema. Uh, kijk. Kalbėsiu trumpai, nes atsiliekame nuo tvarkaraščio. Labai džiaugiuosi, būdamas eh, pranešėjų, tokios strateginės, strateginės svarbos pranešimo, kad mes šiandien e, šį viešai klausimą organizuojame ir esu tikras, kad ekspertai, kuriuos šiandien girdėsime, suteiks e, tam tikro peno mūsų pranešimui, kurį dabar rengiame ir šiaip vertingų pasiūlymų pateiks. E, jau vyko labai gyvą diskusiją, išklausėme įvairių nuomonių ir pozicijų, taigi dabar raginčiau ekspertus užimti savo vietas, nes labai nekantriai laukiame jų įžvalgų. Ir daugiau nekalbėsiu, nes mes labai smarkiai atsiliekame nuo numatyto laiko. Taip, tikrai taip ir yra. Dabar sudėksiu žodžių, žodį ponui Robi Biver. Trumpas e, pareiškimas, e, kurį pateiks regionų komiteto pranešėjas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Dėkoju už galimybę pristatyti regiono komiteto poziciją, kur aš esu pranešėjęs Rusė 21 dieną regionų komitetas vienbalsiai patvirtino savo nuomonę dėl būklės įvertinimo ir taip pat patvirtinome atitinkamą nuomonę dėl biologinės įvairovės apsaugos strategijos. Abiejų dokumentų kopijas mes jums išdalinome vidurio laikotarpio peržiūrą, kurią pasiūlė komisija, aiškiai parodo, kad mes esame dar labai toli nutolę nuo biologinės įvairovės įsaugomo tikslų Taigi, atsižvelgiant į tam tikrą sukauptą patirtį, taip pat ir Luksemburgė galime pasakyti, kad e, kai kurie regionai ir miestai jau kai ką investavo e, į šių tikslų gyvendinimą, nepaisant pakankamai kuklos LIFE programos biudžetą. Pirmiausia, noriu pristatyti keturis svarbiausius e, aspektus susijusius su biologinės įvairovės strategija. Tai pirmiausia, ES ir valstybės narės privalo daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui tarp regionų, savivaldybių ir e, miestų. Deja, viskas nėra taip e, paprasta, kaip atrodo, todėl regionų komitetas yra pateikęs konkrečius pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip tą daryti. Taip pat e, gamtos apsaugos direktyvos e, vietos savivaldos struktūrų vertinimo yra labai svarbios, siekiant apsaugoti rūšis ir jų buveinės. Čia Europos komisija e, turėtų daugiau dėmesio skirti direktyvų tinkamam įgyvendinimui, Taigi tam reikia daugiau laiko, kad miestai regionai galėtų su jomis geriau supažinti ir pasinaudoti jų potencialu, taip pat reikia daugiau investuoti į viešuosius ryšius. Kalbant apie Natūra 2000 tinklą, tai galima kalbėti apie pirmosius sėkmingus šio darbo vaisius, tačiau reikia e, plėsti saugojimo teritorijų apimtis, e, reikia kurti žalę infrastruktūrą visose administracijos lygmenyse įskaitant ir transporto bei energetikos infrastruktūros tinklus, e, taip pat kiti sektoriai, ypač žemės ūkio, privalo tinkamai vykti prisimtus įsipareigojimus, glaudžiau bendradarbiauti vietos lygmenių, tačiau ES žemės ūkio politika, kalbant apie tiesioginės išmokas ir kaimo plėtrą, turėtų būti pagerinta. ES biologinės varojo strategija yra grindžiama E, tam e, tikrais aspektais, e, kurie iš tiesų neegzistuoja. Todėl būtent vidurio laikotarpio peržiūroje žemės ūkio finansavimo fondams reikėtų skirti daugiau dėmesio. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Dabar jau kalbėsime apie iššūkius susijusius su biovarojo strategijos įgyvenimu. Ponas Lukas Bas Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte Tarptautinę gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjungą pasidalinti mūsų nuomonę, ypač tame kontekste, kuri, kuri, kuriame mes nagrinėjame Europoje yra apie 5000 ekspertų ir įvairių komisijų, kurių, kuri prisideda prie sprendimų mm, prieimimo, taip pat ir yra pasaulinių organizacijų. Aš norėčiau pradėti nuo pasaulinės perspektyvos. Ir čia mes išvelgiame nerimo keliančių tendencijų pasaulinių lygių. Tos tendencijos tikrai turi poveikį tiek Europai, tiek Europos veiksmai turi poveikį pasauliniams diskusijoms. Apžvelgsiu, ką reikėtų padaryti ir ta ataskaita yra, yra vienas iš, iš, iš įrodymų. Kitas iš paradoksų tai yra apklausa Eurobarometro. 99 procentai Europos žmonių mano, kad šis klausimas yra svarbus bet tai nesispindi jų balsavime, nes sprendimų prie, prieimėjai dar neteikė šiam klausimui reikiamo prioriteto. Šioje salėje mes visi su, prit, sutarėme, kad gamta yra svarb, svarbi sveikatai ir gerovė, jinai turi e, neginčiamą vertę. Ir aš noriu pritarti anksčiau kalbėjusiems, kad e, Žemės ūkio ir aplinkosaugos komiteto darbą, darbą reikėtų apjungti, koordinuoti. Mes kalbame ne vien apie problemas, kalbame ir apie galimybės. Ir pranešėjas apie tai kalbėjo. Mes turime į problemą žvelgti ieškodami sprendimų iš šios perspektyvos, o ne vien iškeldami problemas ar išlaidas. Daugelio, vis, daugelis visuomenių problemų galėtų būti išspręsta, išsaugant ir atkuriant ekosistemas, gamtą. Ir jau prieš dešimt metų buvo nuspręsta mm, pradėti programą, kuri būtų grindžiama gam, gamtos aspektais. Didesnė apsauga, didesnis išsaugomas ir atkūrimas biovairovės turėtų būti taikomas. 2011 buvo iškeltas e, tikslas e, sustabdyti biologinės įvairovės nikimą iki 2020 metų. Deja, 2010 to tikslo mes ne, ne, nepasiekėme. Dabar yra pasiekta šiokios tokios pažangos ir jeigu nebūtų tos strategijos ir tų tikslų, tai būtų žymiai didesli, didesni praradimai bioįvairovės srityje. Bet vis tiek, jeigu važiuotumėm skaičius į statistiką, tai padėtis yra gana rimta. Ir Europos raudonojo sąrašo įvertinimas tame sąraše apie, apie 10 tūkstančių rušių. Ir tas, ta ataskaita rodo, kad visose didžiosiuose taksonominėse grupėse yra didžiulė e, rūšių išnykimo rizika. 25 procentai įvardintų rūšių e, grėsia išnykti Europoje. E, mes galime atkurti E, ekosistemas, bet bioįvairovės nikimas yra negryžtamas reiškinys, jeigu jinai bus prarasta, tai jau jos nebetkursime. Aš pradėsiu nuo apibendrinimo įvairių pro problemų. Aš tiesiog pateiksiu Jums sąrašą e, žemės paskirties keitimas, pernelyg didelis e, eksploatavimas miškų ir jūrų, invazinės rūšis, taip pat klimato kaitos padariniai, visi šie dalykai didina grėsmės. Ir mes kalbam apie žemės ūkį, netvarų žemės ūkį. Šiame, šioje ataskaitoje svarbiausias dalykas akcentuojamas, kaip žemės ūkis prisideda prie problemų sprendimo. Jeigu žemės ūkis yra netvarus, tai kelia grėsmę. Jeigu taip nėra, tai gali būti naudingas. Kaip geriau naudotis turimais instrumentais, turim, turimomis priemonėmis, tai yra ekologinės svarbos vietovės pagal dabartinę bendrąją žemės ūkio politiką, e, tai susiję su, žemės, su valstybėse narės vykdomu įgyvendinimu, yra daug būdų, kaip tai pasiekti, kai kurios valstybės narės turi Žemės ūkio ir gamtos ministerijas, tai yra e, geras žingsnis, teikiantis daug galimybių, priemant sprendimus, kurie grindžiami gamtos išsaugojimu. Toliau yra žinomos e, ūkininkavimo, žinomi ūkininkavimo metodai, kurie e, yra nekenksmingi gamtai Vėlgi, pažiūrėkime į kitą BŽUP reformą. Mes turime užtikrinti, kad jinai būtų tinkama, adekvati, kad nebūtų prarandamas e, ganyklos. Reikia e, susėti tos klausimus, e, tuos dalykus su žemės ūkiu, pavyzdžiui, su grėsme iškilusią augalus apdulkinančiams vabzdžiams tai yra didžiulė grėsmė, nes augalų apdulkinimas yra pagrindas žemės ūkio ir 9,2 procentai bičių grėsia išnykimo, visiškas išnykimas Europos Sąjungoje ir tai, bitės yra įtrauktos raudonai sąrašą. Ir Europos Sąjungos iniciatyva susijusi su augalus apdulkinančiais vabžiais yra visiška būtinybė. Toliau, jūrų sektorija. Jūrų aplinkoje, žuvininkystės sektorijoje sveika aplinka yra ypatingai svarbi ne vien biovairovės išsaugojimui, bet ir žuvininkystės sektoriaus gyvybiškumui ir tvarumui. Vandeninai teikia ekosistemų paslaugas milijonams žmonių visame pasaulyje. Europos raudonasis sąrašas skirtas jūrų žuvims parodė, jog yra 7,5 procentai visų Europos jūros žuvų, kurioms grėsia išnykimas. Mes žinome, kokios yra priežastys, yra pernelik didelis žvejojimas, ir reikia atitikties naujiems reikalavimams priimtims pagal bendrą žvingystės politiką. Yra nauji tikslai iškelti, jie geri, bet nepakankamas jų išgyven, įgyvendinimas tų tikslų. Ir aš dažnai kalbėsiu apie nepakankamą įgyvendinimą. Toliau e, reikalingas e, visiškas buveinių direktyvos įgyvendinimas, jis dar yra nepakankamas. Ir trūksta, e, trūksta pastangų šioje srityje. Toliau kalbu apie gamtai skirtų direktyvų gyvendinimą. Mes laikomės nuomonės, kad šiuo metu reikia daugiau pastangų gyvendinimo srityje. Reikia peržiūrėti direktyvas, pažiūrėti, kuriuose vietose yra nepakankamas įgyventinimas, nustatyti, kokie yra dabartiniai rezultatai ir tai parodys, kur yra silpnosios vietos įgyvendinant direktyvas. Iš šiuo laikotarpiu nereikia galvoti apie naujus teisės aktus, toliau apie, na, apie svetimas invazinės rūšis. Mes daug dirbome su komisija ir parlamentu, su IUCN ekspertais, siekdami įgyvendinti šį reglamentą, jis bus pradėtas įgyvendinti sausio mėnesį. Mes turime užtikrinti, kad ES sąraše būtų tinkamos svetimos invazinės rūšis Tas sąrašas bus galutinai parengtas iki metų pabaigos ir mes jau pradėsime įgyvendinimą. Ir baigdamas, norėčiau pakalbėti apie ES pasaulinį vaidmenį, taip pat susijusi su bevarovės tikslais. Aš noriu tai susijęti ir su nesenai sutartais tvaraus vystimosi tikslais, kurie suteikia daug galimybių politinių prioritetų iškelimui daugelis elementų tų tikslų gali būti įtraukti į tvaraus vystimosi tikslų aplinkosauginius aspektus. Čia yra didžiulė galimybė ES pasimokyti ir mes, žinoma, laukiame vadovavimo iš Europos parlamento ir už komisijos vicepirmininko pono Timermano, kuris yra už tai atsakingas. Yra du elementai, kalbant apie pasaulinę atsakomybę. Jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes dirbame Europos Sąjungoje, ko mes siekiame, tai statistika rodo, kad yra šiek tiek e, trūksta koordinavimo, turime susiekti, susijęti tai su e, klimato kaitos e, padariniais, su CO2 emisijų mažinimu, bet jeigu pažvelgtume į vartojimo modelį Europoje, būtent tai ir kelia grėsmę biovairovai, netvarus vartojimas. Jeigu pasižiūrėtume, kokios yra CO2 emisijos susijusios su vartojimu, tai čia yra 9 procentais netgi padidėjimas. Ir mums tenka didžiulė atsakomybė išspręsti šią problemą. Taip pat kalbam apie žiedinę ekonomiką ir dokumentų rinkinį susijusi su žiedinė ekonomika, tai suteiks daug galimybių e, sprendžiant bioįvairovės problemas. Netgi aplinkosauginė e, darbo atvarkė kartais sunku e, įvertinti tai, kas vyksta perdirbimo sektorija. Ir e, tose e, diskusijose reikėtų taip pat kalbėti apie žiedinę ekonomiką. Kitas dalykas yra neteisėta priekyba laukinė fauna ir flora. 14 metų sausi buvo apie tai kalbama, buvo parengtos gairės ir mes aktyviai prisidedam prie, to, prie tų gairių įgyvendinimo, nes Europos Sąjunga jau tapo CITES šalimi. Ir mes laukiame Europos parlamento tarybos ir komisijos bendradarbiavimo šioje srityje. Nes ES dabar yra saitis, sitės šalis, kur tai yra konvencija, kuri reglamentuoja priekybą nykstančiomis rūšimis. Mes turime panagrinėti, kaip reikėtų atkurti ekosistemas, atkurti nukentėjusią gamtą ir mažiau kalbėti apie sąnaudas ir išlaidas, nes tai yra investicija, tai e, gamtinis kapitalas, ekosistemos yra e, investavimas į tai atneš didžiulę gražą. Ir šio prasme vietos vyriausybės E, vaidina labai svarbu vaidmenį, priemant gamta grindžiamus sprendimus. Ir tuo aš ir baigsiu savo pasisakymą. Mes laukiame bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir kitomis institucijomis ateinčiais metais. Dėkuoju už pranešimą. Toliau kalbėsime apie socialinės socialinės ir ekonominės galimybės investuojant į gamtą ir bio įvairovę. Pasisakys ponas Ignas Šops, tai yra Europart federacijos tarybos prezidentas. Prašau. Ačiū, džiaugiuosi. Teimas dalyvauti jūsų renginė. Matau, kad uh, mano prezentacija jau paleista, tai nieko baisaus, noriu pasakyti, kad mūsų tinklas yra vienas iš didžiausių Europoje, apima 36 šalis ir 30 milijonų hektarų, tai yra 38 tūkstančiai, natūra 2000 ploto Europoje. Tačiau manau, kad svarbiausias dalykas, kurį noriu pabrėžti, yra tai, kad gamtos apsauga, gamtos išsaugojimas, konservavimas E, atneša apčiopiamų rezultatų ir veikia. Ir tai yra labai svarbu pabrėžti, kad projektai, kuriuos mes įgyvendiname Europoje, yra sėkmingi. Tai, kas šiandien jau buvo nekarta paminėta, tai yra viskas, ką mes veikiame kiekvieną dieną ir susijęs su gamta, tai yra kiekvienas įkvėptoro vandens gurkšnis, viskas yra gamta. Ar galėtumėte jungti kitą skaidrę, nes aš pats negaliu. Tai ką mūsų federacija bando Europos lygių nuveikti, tai yra labai daug dalykų, siekiant apsaugoti laukinę gamtą, kovot su klimato kaita, tai taip pat susiję su ekonomika, ekosistemomis, sveikatos apsauga, taigi kaip visą tai apriepti, kaip išspręsti visas šias problemas. Prašome kitą skaidrę paleisti. Galvodami, kaip reikia elgtis visose šiose sritise, jūs iš karto pamatote, kad įgyvenimas galiojančių teisės aktų yra labai sudėtingas įvairiais lygmenimis ir yra labai sudėtinga susigaudyti šiuose teisės aktų brūžgynuose, struktūrose. E, e, kurios egzistuoja Europoje. Taigi, ką mes bandome šiuo atveju padaryti, mes e, bandome tapti tuo Rubiko kubu, stengiamės e, ieškoti geriausių būdų, kaip spręsti krizės, su kuriomis mūsų planeta susiduria ir mes kūrėme tinklus, e, keičiame sukauptą patirtimi, žiniomis, E, kurias turi sukaupę mūsų asociacijos nariai. Taigi, čia yra kai kurie mūsų veiklos e, pavyzdžiai. Dabar norėčiau perti prie kitos skaidrės, nes nenoriu viršyti man skirto laiko. Manau, kad svarbiausias dalykas, kodėl šiandien čia diskutuojame, yra tai, kad kiek, kas 20 minučių uh, 300 tūkstančių žmonių e, naujų gimsta pasaulyje, tačiau per tą patį laiką mes mažiausiai vieną rūšį prarandame e, augalų ar gyvūnų, kuri e, yra prarandama negrįžtamai ir per 30 metų 20 procentų biologinės įvairovės žemė paprasčiausiai žus negrįžtamai. Kalbant apie Eurobarometro atlikta apklausa dėl biologinės įvairovės e, reikšmės ir svarbos 80 procentų apklaustųjų mano, kad biologinės įvairovės mažėjimas yra labai rimta problema. 67 procentai taip pat mano, kad e, e, saugoti gamtą yra labai svarbu siekiant kovoti su klimato kaita. Taip pat 60 procentų mano, kad gamta daro teigiamą įtaką žmonių sveikatai ir geroviai ir taip pat visi sutinka su tuo, kad būtina skelbti informaciją suprantamiau ir platesnių mastų. Vairios tautinės organizacijos ICN, WWF yra atlikusios įvairius tyrimus susijusius tuo, kiek lėšų yra tai yra kiek e, finansinės naudos sukuria tokios programos kaip Natura 2000, tai skaičiuojama, nu, vertinama nuo 200 iki 300 e, milijardų eurų, e, tačiau skiriamas finansavimas šiems projektams yra nepakankamas, taigi reikia tą atotrukį mažinti, kad uh, Generalinis direktorius jau kalbėjo apie būtinybę integruoti biologinės įvairovės aspektą į varias politikos sritis. Ir e, Sidnėje vyko pasaulinis kongresas, kurio metu buvo e, kalbama apie tai, kad gamtos išsaugojimas gali sumažinti labai ženkliai sveikatos apsaugos išlaidas ir galbūt jūsų Gydytojas jums patars kitą kartą, kai pasijusti blogiau, daugiau laiko praleisti gamtoje, užuot išgerus vaistų. Taip pat reikia kalbėti apie didžiulį ekonominį potencialą gamtos ir biologinės įvairovės saugojimo. Plėtojant, pažiūrėjau, biologinį įvairovę, augalų gyvūnų rūšių buveinę saugot, kartu galėtume skatinti ir tvarų turizmą ir e, per pastaros 15 metų mes stengiamės tą daryti. Šiuo metu yra 145 turistinės kryptis 17 valstybių, kurias investuota 441 milijonas eurų, parengiant atitinkamą infrastruktūrą. Rezultatai iš tiesų yra fantastiški, nes 72 milijonai turistų per, per metus apsilanko saugotinose, saugomose teritorijose. Ir jeigu mes apskaičiuotume metinę apyvartą susijusią su turizmu, tai galima būtų teikti, kad e, turistai, kurie nenakvoja, per dieną išleidžia 10 eurų, o tie, kurie nakvoja 76 eurus e, vidutiniškai, tai reiškia, kad šiuo metu saugomos vietovės per metus e, sugeneruoja maždaug milijardą eurų apyvartos. E, tai yra geriausias pavyzdys to, kokią ekonominę naudą gali atnešti tvarus turizmas. Aš esu e, Huakempen nacionalinio parko Belgijoje, tai yra mažas parkas, jis apriepia 6000 hektarų ir 6 savivaldybės ir juose galima tam, toje teritorijoje aptikti 6000 įvairių augalų gyvūnų rūšių ir per pastarosius 8 metus mūsų parką lankė pusantro milijono lankytojų ir turistų, tai 47 procentų padidėjimas nuo 2005 metų ir Belgijoje mes esame atlikę atitinkamą tyrimą dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir poveikio ekonomikai. Aš nesigilinsiu dabar į smulkmenas, nes galėčiau tam skirti dvi dienas. Noriu pasakyti, kad nacionaliniuose e, parkuose Belgijoje e, yra sukūrendama 9000, tai 5000 darbo vietų ir metinė apyvartas siekia 191 milijoną eurų ir dabar galbūt galėtume pereiti į politinį lygmenį. Per pastaruosius porą metų pastebėjome, kad ir kiti įtakingi asmenys vis dažniau viešai paskelbė pareiškimus apie būtinybę kovoti su klimato kaita. Tokie asmenys kaip popiežius Obama, Bankimūnas, Kristin Lagart ir taip pat galbūt paskutinis jums nėra labai pažįstamas asmo, tai yra buvęs ES prezidentas Pons Van Rompėjus sutiko tapti e, Romos klubo garbės pirmininku ir aš manau, kad e, tai yra neblogai sekinas pavyzdys taip pat ir Europos parlamento nariams ir jis puikiai supranta situacijos rimtumą ir todėl noriu jūsų pagalbos paprašyti tam pat ambasadoriais, kurie saugotų gyvąją laukinę gamtą kad įtrauktų šį klausimą į kiekvieną darbo atvarkę, o ne tik į e, klimato kaitos viršūnį sustikimo darbo atvarkę, tačiau taip pat ir į tas darbo atvarkės, kuriuose svarstomi ekonominės svarbos klausimai. Ir akivaizdu, kad e, gamta taip pat yra verslas ir, tai yra, ir šis verslas yra labai svarbi prielaida kitų verslų sėkmė ateityje. Ačiū uždėmesi. Dabar kalbėsime apie žaliasias infrastruktūras ir ekologinė inžinierija Prancūzija. Žodį suteiksiu poniai Viržinė Dumolon, tai ir iš e, Prancūzijos ekologijos tvaraus vystimus ir energetikos ministerijos. Dėkuoju, laba diena visiems. Taip, aš dirbu ekologijos ministerijoje Prancūzijoje ir čia atvykau pateikdama, norėdama pateikti konkrečius pasiūlymus bio įvairovės srityje. Žinoma, mes pritarėme daugybei dalykų, kurie buvo išsakyti čia, šioje salėje. Ir biovairovės išsaugojimas gali būti ekonominės veiklos šaltinis. Tai galėtų leisti sukurti darbo vietas ir profesinė veikla tokiais vietų turėtų būti skatinama ir remiama. Reikėtų geriau ją apibriežti ir geriau padaryti ją suprantamesnę sprendimų prieimimui, kad e, profesijos įvairovės išsaugumas ir tie galėtų būti e, naudojamos ir praktikuojamos viso Europos Sąjungoje. Kad tai būtų galima dirbti labai įvairiose srityse, apimant labai įvairias vietovės ir įvairias veiklos sritis. Kas yra ta aplinkos inž inžinerijos sritis? Tai yra įmonės, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra išsaugoti arba atkurti tinkamą ekosistemų funkcionavimą. Tos įmonės dalyvauja įvairiuose etapuose ir dėl to mes kalbame apie visą sritį. Jos dalyvauja įvairiuose projektuose. Tai konsultinės įmonės, kurios analizuoja ekosistemas, kad suprastų, kaip jos veikia ir kad po to galėtų paaiškinti, kaip išvei, išvengti E, žmogaus veiklos neigiamo poveikio e, ekosistemą, kaip sumažinti žmogaus veiklos poveikį ekosistemams arba kaip kompensuoti tą žmogaus poveikį. Tos visos įmonės e, užsiema labai įvairia veikla, atlieka diagnostinius tyrimus, reglamentuoja veiklą. Ir tas darbas yra ypatingai svarbu. Tos įmonės taip pat vykdo projektų valdymą, teikia įvairius, įvairias netgi medžiagas ir dirba labai įvairiose sritise, ar tai būtų gamtinė aplinka, ar aplinka, į kurią jau yra įsikišęs žmogus. Ir tos įmonės leidžia atsakyti įvairius tikslus. Tų tikslų yra labai daug siekiant išsaugoti bio įvairovę. Kaip geriau apibriežti tas įmonės? Mes esame pradėję labai įvairią veiklą. Visų pirma, esame nustatę aplinkos inžinerijos, parengę aplinkos inžinerijos žinyną. Ten yra išvardytos įmonės, kurios dirba toje srityje, kurios žino visą problematiką, kurios gali teikti konsultacijas. Aš raginu jūs susipažinti su tuo žinynų įmonių. Jis yra internete anglų, prancūzų kalbomis. Taip pat mes esame bukletus parengęs tu, tos, um, tos ryties turiu čia su savimi. Esame įvairiose parodose um, parengę stendus. Pavyzdžiui, e, salonas e, paroda World Efficiency šiuo metu vyksta Paryžėje, mes esame ten parengę stendą. Ir čia mes negavome jokių subsidijų, jokios vyriausybinės paramos. Taip pat mes organizavome e, apdovanojimus e, aplinkos inžinierijos srityje, kad būtų galima taikyti aplinkosauginę inžineriją mm, vandens įstatymų, vandens apsaugos įstatymų srityje ir reikėtų dalintis tomis e, pažangiomis idėjomis įgyvendinant konkrečius projektus, kurie pagerintų e, gyven, mūsų gyventojų kasdienį gyvenimą. Mes esame parengę ir konsultacinių įmonių mm, ekologinės inžinierijos srityje Hartiją. Tai nėra teisiškai saistantis dokumentas, jis yra, jis yra mm, tiesiog pažintinio pobūdžio, savanoriškas, ten kalbama apie vairias struktūras kalbam apie stebėseną nacionalinių lygių, darbo vietų ir profesijų ir apmokymą, e, rengimą specialistų e, ekologinės inžinerijos srityje. Štai tokia bendra apžvalga mūsų veiklos. Toliau kalbėsiu apie kitą etapą, kuo mes užsėmėme, kokia mūsų veikla – Mes bandome pritaikyti investicijų programas, kad galėtume paremti ekonomiką Prancūzijoje ir paskatinti iniciatyvas įvairiose ekonomikos sektoriuose. Ir čia jau mes sugebėjome pademonstruoti, jog galima uh, sėkmės įvairovės išsaugome pasiekti, taikant ekologinę mm, inžineriją, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse. ir tą e, skatinimą, konkursą projektų teikimo mes surengėme visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms, skatinant technologinės inovacijas, e, laikantis, e, jungiant vietos valdžią, įvairias profesijas jungiant, įvairias įvairius sektorius, žemės ūkio, turizmo sektorius, kitus ekonomikos sektorius, kurie galėtų uh, naudotis bioįvairovės išsaugomo metodais, stiprinti investicijas, kurios nėra parengtos vien naujomis technologijomis. Idėja, žinoma, yra padėti finansuoti technologijų, naujų technologijų dėgymą, bet taip pat ir kurti, kurti naują rinką, naujas veiklos rušis. Čia kalbame apie paslaugas, metodus darbo, produktus ir panašiai. Ir reikėtų imtis veiklos tokiame sektorėje, kuris galėtų vystytis ir būti perdodamas iš įmonės į įmonę, iš regiono regioną, iš miesto miestą ir panašiai. Mes tam skiriame nemažai lėšų, subsidijavimas siekia net iki 50 procentų reikalavimus atitinkančių išlaidų ir skiriama 200 tūkstančių eurų projektui. Kokie yra kriterijai atrankos? Inovacijai, inovatyvus veik, veik, veikla turi būti, tai turėtų būti pozityvus indėlis į bio, įvairovės išsaugojimą ir turėtų būti prognozuojamas ekonominis poveikis ir darbo vietų kūrimas. Tos programos ir projektai turi būti pritaikyti mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, Penktą spalio buvo priimtas sprendimas, paskelbtas e, konkursas raginimas pateikti mm, projektus ir žiūri, e, svarstė pasiūlymus projektus, 20 minučių tik tai skiriama išklausyti projektų pristatymui ir iki metų pabaigos bus jau subsidijos o antras etapas bus baigtas iki 16 metų vasaro 22. Idėja yra labai skubiai viską organizuoti, kad tai atitiktų mažų ir vidutinių įmonių poreikius, kurios kartais yra gana trapios, jos labai susijusios su, su e, situacija rinkoje. Toliau, pirmoji atranka projektų, kurie buvo pasiūlyti įvairiose veiklos sektoriuose. Mes tik tai Tik ką gavome tuos projektų pasiūlymus ir aš dar nežinau, kokie bus galutiniai sprendimai, bet aš turiu daug vilčių, kad tie projektai mums duos daug naujų idėjų. Mes dirbome įvairiose ašyse susijusios su biovairove, nesistengėme kaip nors riboti galimybių įmonėms. Dirbome su įvairiomis ekosistemos stebėsenos įmonėmis Gavome įvairių projektų susijusių su koridoriais e, migruojančių rūšių. Nusatėme e, ryšį įvairių migruojančių rūšių su bioįvairove. Čia galima, aišku, labai technologiškai žiūrėti. Galima kalbėti apie radarus, radarų duomenų analizavimą ir tvarkymą įvairias technologijas naudoti, lokalizavimo įrangą, naujus duomenų saugojimo metodus taikyti. Antra rušis, antra ašis tai yra apriboti žmogaus veiklos poveikį bioįvairovė teritorijų planavimo ir vystimo poveikį ir taip pat atkurti blogėjančias vietovės, blogėjančios būklės aplinką ir vietovės. Vėlgi yra įvairių pasiūlyta naujų idėjų, naujų priemonių, kurios leistų atkurti bioįvairovę, kurti gamtinius drausinius ir rezervatus. Dar yra dvi ašis, trečia ašis tai yra partnerysčių stiprinimas, finansavimas projektų susijusių su bioįvairovės stiprinimu Čia kalbama apie kompensavimą kiekvienam atskiram pasiūlymui. Mes turime priemonės, kurios leidžia kompensuoti e, įdėtas, įstang, įdėtas pastangas e, išsaugant biovairovę. Ir tokiu būdu mes stengiamės padėti įmonėms įgyventi projektus. Toks yra mūsų tikslas. Ir mes naudojamės novatoriškais finansavimo metodais. Ir ketvirta ašis. Daug kas pasisakė apie žemės ūkį. Ir čia yra idėja pasinaudoti e, tvariu, e, tausojančiu būdu ekosistemos išsaugojimu, įtraukti tai į žemės ūkį, skatinti tvarę, e, tvar, tvarų ūkininkavimą ir veiksmigesnį ūkininkavimą. Šis e, mano pranešimas egzistuoja rangų kalba ir jį galima bus gauti, bus išplanintas e, parlamento tinklapyje. Dėkoju, ponia Dumolen. O dabar kitas kalbėtojas, daktaras Jurgen Tak. Jis yra Mokslinių tyrimų instituto skirto gamtai ir miškams Jis atsakingas už e, mokslinius tyrimus ir tvarų valdymą. Tumin. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pradėsiu nuo trumpos Europinių ES iniciatyvų apžvalgos. Du 2010 metais valstybių narių lygiu buvo nutarta dėl biologinės įvairovės. Strategijos pagrindų 2010 metai tai buvo. Buvo nutarta nuolatos vertinti padarytą pažangą 2015 metų per 2015 metus buvo vertinama 2014 metų e, upių, e, kitų gamtos išteklių būklė, renkama faktinė informacija iš valstybių narių. Vadinamoji MAS sistema padeda vertinti ekosistemas ir šios srities paslaugas. Šią platformą pasitelkus galima geriau priimti sprendimus, numatyti, kokią socioekonominę naudą duos biologinės įvairovės išsaugojimo projektai. Ši schema yra tarp vyriausybinė platforma, kuria numatyta įkurti siekiant geriau stebėti faktinę būklę. Europos aplinkosaugos agentūra, viena iš svarbiausių suinteresuotų pusių šioje srityje ir taip pat um, jos uh, atitinkama struktūra EONET paminėtina. Sprendimų prieimimui labai svarbi informacinė atitinkama sistema, net nežinau, BAIS ar BIS reikėtų tarti šitą santrumpą, biologinės įvairovės informacinė sistema. Europos, kaip jau sakiau, 2020 metų biologinės įvairovės tikslus vertina ekosistemas ir jų būklę ištyrus rezultatus galima susijęti su informacija iš įvairių kitų šaltinių. Taip pat prisidedama prie visuomenės samoningumo didinimo, didinimo apie biologinės įvairovės problemas. Siekiant labiau atsižvelgti ir į pasaulinio masto tikslus, kiek tai susijęs su biologinės įvairovės 2020 strategija. Buvo įsteigta ir skaitmeninė observatorija, trumpai DOPA, kaip priemonė vertinti, stebėti ir numatyti biologinės įvairovės tolesnę būklę ar raidą saugomose vietovėse. Čia renkama informacija apie padarytą pažangą. 2011 metais jau buvo pateikta duomenų ir teikiamos įvairios ataskaitos. Kitos ES lėšomis remamos priemonės ar projektai, paminėsiu tik trumpai, biopama, OFA, PIT, Biopama projekte dalyvauja ir e, IUCN. Yra AKR regiono šalise kartu bendromis jėgomis stebima biologinės įvairovės būklė. Tolesnis procedūros įgyvendinimas numačius bendrus standartus dėl informacijos rinkimo pagal Inspire direktyvą stengiamės išvengti nereikalingo dubliavimo funkcijų ir siekiame suderinti veiksmus pagal įvairius teisės aktus. Europos komisija kas savaitę pateikia informacijos, lengvai suprantama, aiškia kalba. Visiems pateikiama informacija apie naujausius rodiklius ir vykdomas iniciatyvas. Tarp naujausių iniciatyvų tikriausiai reikėtų Horizontas 2020 programą paminėti ir taip pat kitas kuriomis siekiama išsemti ES potencialą, siekiant imtis veiksmų įvairiose srityse pagal suderintas programas. Nors ataskaitoje tai nepaminėta, aš visgi norėčiau pasakyti, kad labai teigiamų signalų vertinčiau tai, kad yra bendradarbiaujama tarp generalinių direktoratų aplinkos saugos ir mokslo reikalų generaliniai direktoratai bendradarbiauja ir vykdo įvairias iniciatyvas susijusias su ekosistemų paslaugomis. Tačiau ypatingai yra susitelkiama ties biologinės įvairovės aspektu. Horizontas 2020 programa be abejo apima ir labai tiesiogiai su biologinės įvairovės tikslais susijusias priemonės ir mechanizmus pirmiausia, E, gamtos aspektais e, paremti sprendimai. Geos sistema žemės stebėsenos yra viena iš naujausių iniciatyvų. Bio tai versa vienyje 21 organizacijas 18 valstybių narių kurios skatina mokslinius tyrimus biologinės įvairovės srityje. Ir iš pradžių pagal FP7 programą, mokslinių tyrimų 7 programą buvo finansuojama ši programa. Ir tik trumpai galiu papasakoti apie tai, kad 400 tūkstančių eurų šįmet buvo pagal FLEM programą skirta. siekiant biologinės įvairovės apsaugos tikslų. Pagal FP7 yra numatyta ir kitų paramos mechanizmų, finansinės paramos mechanizmų. Šiam kontekste paminėčiau tik tai Spiral Acneu. Tai dvi svarbiausias programos tikriausiai Horizontas 2020 numato ir specifinį tikslą koordinuoti ir remti mokslinius tyrimus ir inovaciją gamtos išteklių valdymo srityje. Ir tomis lėšomis yra kaip tik remiami atitinkami projektai. Matome jau iš surinktos patirties, kad labai sunku yra suderinti visus mokslinių tyrimų projektus ir jų rezultatus tarpusavėje susijęti. Faktinės žinias reikia be abejo pritaikyti Europos Sąjungoje. Susėdis Europos Sąjungoje e, kaupiama patirtimi. Ir dėl to reikia labai aiškiai formuoti biudžetą, skirti tinkamas lėšas ten, kur jų reikia ir kai atsiranda naujų probleminių sričių, apie kurias nežinome dabar, bet kurios iškils gal ateityje, po trejų metų reikia tam tikslui kurti lankstesnės sistemas, kad būtų galima deramai finansuoti mokslinius tyrimus. Dabar perinu prie valstybių narių iniciatyvų. Konkrečiai kalbėsiu apie um, savo šalies savo regiono Flamandijos institutą mokslinių tyrimų. Ir pirmiausiai čia e, minėtinos teisinės priemonės, kurias turime, tai yra e, politikos priemonių vertinimas, e, parama. Mano institutas konkrečiai yra atsakingas už stebėseną Flamandijos regione, būtent to, kas susijęs su Natura 2000. E, politikos paramos priemonės yra aplinkosaugos srities e, politika ir mokslinių tyrimų politikos priemonės. Stengiame susitelkti tais dalykais, kurie atrodo mums aktualūs Flamandijoje būtent ir bus svarbus per penkerius ateinančius ar dešimt, dešimtį metų. Strateginiai moksliniai tyrimai mūsų organizacijoje, mūsų institucijose. Mm yra automatiškai siejami su biologinės įvairovės strategija 2020 metams. Toliau. Strateginiai moksliniai tyrimai, kokie vyksta mūsų institucijoje dabar. Be abejo, būtent Flamandijos kontekste, kaip jau sakiau, Belgijos šiaurėje. Tie strateginiai moksliniai tyrimai jungia tokius veiksnius kaip e, pažanga mokslinio tyrimų srityje, geriausia patirtis ir investicijos. Investicijų apimtis yra nemaža. 7,2 milijonų eurų veiklos išlaidoms yra skiriama. Ir be abejo yra iššūkių, su kuriais teks dar dorotis ateityje, tačiau aš, kaip savo instituto atstovas, norėčiau užbaigti savo pasisakymą čia pono Wilsono žodžiais. Ponios ir ponai, mes skęstame informacijos sraute, kai tuo metu tiesiog Lauksame žinių. Ačiū, ponai. Pranešėjai, dabar žodžiu teiksime, tai yra ponas Špilka, dabar žodžiu teiksime pranešėjai, kad jis apibendrintų mūsų diskusijas. Noriu padėkoti visiems ekspertams, sako pranešėjas, manau, kad yra akivaizdu, reikia vadovautis. Uh, įvairių suinteresuotų subjektų požiūrių. Ir e, vietos savildos institucijoms čia tenka labai svarbus vaidmuo. Taigi pirmas klausimas yra, kaip praktiškai visus pasiūlymus įgyvendinti, ko tikitės iš Europos komisijos tam, kad lengviau būtų tai daryti Buvo pateiktas pavyzdys iš žemės ūkio. Pons Bas minėjo, kad e, žemės ūkiui biologinė įvairovė taip pat gali būti naudinga. Taigi manau, kad e, galbūt vertėtų susėsti su interesuotiems subjektams ir pasitarti, kaip būtų galima geriau suderinti veiksmus tarpusavėje tam, kad tos pakankamai prieškos diskusijos e, dabar tarp gamtos mylėtojų ir žemdirbių vyktų konstruktyviau. Pons Hops kalbėjo apie tai, kad e, gamtos išsaugojimas atneša taip pat ir ekonominės naudos. Jis pateikė Hoekempen draustinį, iš, e, kuris yra įkurtas Flandrijoje, tai yra labai geras pavyzdys. Tačiau tie geri pavyzdžiai tikrai negali užgošti nepakankamai gero bendro vaizdo. Kėl klausimas, kodėl kartais ta sistema veikia, o kartais nevertinant padėti visoje Europoje. Taigi, kokius elementus reikėtų išskirti, dėl kurių sistema veikia ir kokius aspektus, dėl kurių sistema neveikia ir kodėl neveikia. Jūs kalbėjote apie tvarų turizmą, jo vystimą ES <clears throat> lygių 145 turistinės kryptis 17 šalių, tuo tarpu šalių yra 28 ES, kodėl kitose tokių turistinių turizmo krypčių nėra, ką turėtume daryti, kad jos atsirastų ir taip pat pastis klausimas, ką ekspertai mano apie tai, kaip Europos komisija apskritai administruoja šią sritį kaip su juo tvarkos. Pirmininkė, ačiū. Dabar steiksiu žodį kitiems e, komiteto nariams, steiksiu galimybę užduoti klausimus. Nėra norinčių paklausti, taigi tuomet. Uh, Pradėsime nuo pono Bas, leisime dabar ekspertams atsakyti į ką tik girdėtus klausimus. Taip, ponė Dėmes Makeri, džiaugiuosi, kad jūs iškėtė klausimą susijusiu su aktyviu dalyvavimu įvairių struktūrų. Aš e, minėjau, kad ASEM jau yra nuo 48 metų tam tikrą prasme lobistinė organizacija, suinteresuotas e, subjektas. Ir mes e, Mm, tarpininkavome tarp vyriausybės struktūrų ir tų, kurie nori išsaugoti gamtą. Mes tikimės, kad komisija imsis iškesnės iniciatyvos, konkrečius žingsnius žengiant. Mes esame pasirengę tam padėti. Šiandien dalyvavome sustikime, kurio tema buvo SN e Europinio lygio veiklos programa Ir manau, kad mums reikia platesnės, rimtesnės diskusijos apie tai, siekiant išryškinti biologinės sferos įsaugojimo privalumus žemės ūkiui. Galbūt mes, pavyzdžiui, galėtume parengti atinkamą žemėlapį, kuriame būtų nurodytos atitinkamos valstybės narius, kurios dar nėra prisijungusios prie mūsų asociacijos ir e, jos galėtų prisijungti ir prisidėti prie mūsų darbų veiksmingumo. Na, jau suprantama, tos programos turi būti rimtos, tikslios. Tačiau iš tiesų manau, kad tikrai dar daug ką galima nuveikti, padėti daugiau pastangų tam, kad reikalai pradėtų judėti į priekį. Iš tikrųjų, ponas Hops žodis, ačiū pardavęs makerius klausimus susijusius su tvariu turizmu, jo vystimu. Vat kitas klausimas buvo, kodėl vienose šalyse ta sistema veikia sėkmingai, kitose ne. Tai manau, kad mes dabar pradėjome apskritai tik tai skaičiuoti biologinės vyrovės atnešamą ekonominę naudą, esame pasitelkę atitinkamą metodiką, kuri naudojama visame pasaulyje. Ir todėl labai svarbu bent jau skleisti tą informaciją apie e, biologinės įvairovės atnešamą ekonominę naudą ir skleisti tą informaciją ekonominė kalba, ekonominius argumentus pasitelkus. Taigi pirmiausiai, ką reikėtų daryti, tai yra atlikti atitinkamus skaičiavimus ir atskiriuose regionuose, tačiau taip pat labai Svarbu, kad atskiros organizacijos, žmonės, valstybės įsitrauktų į šį procesą, nes biologinės įvairovės apsauga yra labai svarbi idėjinių požiūrių, tačiau e, reikia nepamiršti ir ekonominių argumentų. Belgijoje veikia nedidelio masto e, draustinis nacionalinis parkas ir politikams labai svarbu, kad jie suvoktų tą ekonominę biologinės laukinės gamtos atnešama, biologinės įvairovės laukinės gamtos atnešama nauda, kalbant apie mm, tvaraus turizmo plėtrą, iš tiesų 144 e, e, draustiniai veikia 17 šalių, o ne 28, taigi viskas priklauso nuo atskiro regiono noro tapti tvaraus turizmo regionu ir yra atitinkamas sertifikavimo procesas nustatytas ir mes e, tikimės, kad e, tai yra e, procesas prasidėjo prieš 30 metų ir atskiros šalis organizacijos nori prie jo prisijungti, nes išvelgia jame konkrečią naudą ir dabar gruodžio 17 dieną Europos parlamente bus teikiami atitinkami turizmo apdovanojimai Nes tikrai norėtume, kad e, po tam tikro laiko kiekviena valstybė narė bent jau vienas tokio pobūdžio draustinis atsirastų. Pone Timulan žodis, ačiū. Aš atvykau čia, kad kalbėčiau apie konkrečius projektus, kuriuos reikia įgyvendinti valstybės narėse remintis dabar galiojančiais ES teisės aktais ir numatantiems atitinkamą finansavimą pagal e, pasitelkiant live programos e, Europos investicijų banko lėšas ir šias lėšas pasitelkę mes sugebėjome pradėti gyventi atitinkamas programas Prancūzijoje. E, panašiai kaip savo laiku mes bandėme remti smulkui verslą ir aš Manau, kad atitinkamus projektus galima parengti e, e, įvairaus masto, kurie būtų tiek milijono eurų vertės, tiek ir didesnio masto ir mes tikrai esame pasirengę e, parengti didelio masto projektus skirtus biologinės sferos išsaugojimui tam, kad būtų galima apriepti ir kelias valstybės, nes aš manau, kad, pavyzdžiui, klimatas Prancūzijos šiaurėje ir Belgijos pietuose nėra toks skirtingas, kad nebūtų galima, pavyzdžiui, ir didesnių mastų atitinkamus tarp valstybinius projektus pradėti įgyvendinti, jeigu Europos komisija skirs atitinkamą finansavimą. Taip pat aplinkosaugos generalinio direktorato atstovai e, taip pat minėjo, kad reikia išskirti biologinį vyrovę kaip atskirą ekonominį sektorių, kuris galėtų būti naudingas ekonomikos augimui. Europos Sąjungai ir taip pat noriu priminti, kad šiame sektorio būtų sukūrimas darbo vietos, kurių nebūtų galima perkelti, tai būtų europinės darbo vietos tikrai to žodžio prasme ir uh, E, šių darbo vietų mes negalėtume jokiais būdais e, iškelti už ES ribų, taigi būtina iš ekonomikos sektorių investuoti kolektyviai ir aš tikiuosi, kad mes visi e, sutelktai ir, ir žengsime šią kryptimį. Ar dar būt norinčių kalbėti? Prašau, kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofoną. Aš Noriu tik taip siriboti klausimu, kodėl ši sistema kartais veikia, kartais neveikia. Pasaulyje yra nemažai problemų. Šią dieną aš tik paminėsiu, jūs kalbėjote apie biologinės įvairovės problemas, na, kita problema yra susijusi su klimato kaita ir tai yra pasaulinio masto problema ir šią problemą galima spręsti pasauliniu lygiu, e, o tuo tarpu biologinės įvairovės problemų pasauliniu lygiu neišspręsite, nors problema yra globali, tačiau spręsti ją reikia vietos lygiu. Ir netgi jeigu, te, jeigu būtų galima pasiūlyti tam, tikras, tam tikrus globalinius sprendimus, jie vis tiek turėtų būti pritaikyti konkrečioms vietovėms, jų situacijai, todėl yra daug sudėtingiau nustatyti konkrečias priemonės, kurias pasitelkus būtų galima spręsti biologinės įvairovės problemas, palyginti, pavyzdžiui, su e, klimato kaitos problemomis. Ačiū. Sako pirmininkė, dabar dar suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis apibendrintų mūsų diskusijas. Ne, jis to nepageidauja, tuomet baigsime diskusijas. Noriu padėkoti visiems e, pranešėjams komiteto vardu už jų labai svarbu indėlį į mūsų diskusijas. Ačiū. Next item on the agenda is uh, objection to Rule 106, maximum residue to uh, levels for... Toliau mūsų darbo atvarkėje yra kitas klausimas dėl likučių sulfanoksforo ir pirmiausia steiksiu žodį ponui pranešėjui. Tai sprendimas pagal 106 taisyklę, darbo tvarkos taisyklę. Ačiū pirmininkė. Europos komisija 26 sausio praėjusį mėnesį leido naudoti sulfoksaloflorą. Ir ta medžiaga turi didžiulį neigiamą poveikį bitėms. La paralysie et enfin la mort de l'insecte. Il s'agit donc bien. Tai yra insekticidas panašus į plačiai naudojama iki šiol ir jis daro žalą bitėms. Aš, mes siūlome e, pateikti pasiūlymą komisijai sumažinti sulfoksafloro likutinį lygį, nes amerikiečiai uždraudė šią medžiagą, kadangi ta žala, kuri daroma bitėms, yra kur kas didesnė nei e, manomas e, teigiamas poveikis žemės ūkio kultūrui, kultūrų išsaugojimui. Noriu priminti, kad 2000, nuo 2013 metų JAV buvo leista ši medžiaga, bet e, žemės ūkio darbuotojai, bitininkai pateikė duomenų apie labai didžiulį skaičių jų bičių žuvimo dėl šios medžiagos naudojimo. Per tuos dviejus metus įmonė, kuri gamina ir prekiauja tą medžiagą, nesugebėjo atlikti tyrimų, e, kokią, kokį poveikį sulfooksilofloras e, daro bitėms ir kitiems augalus apdulkintamties e, vabžiams. Europoje padėtis yra irgi gana sudėtinga yra priimtas reglamentas, jo numeris 06-2009 metų e, dėl tos medžiagos ir pradedamas aprobavimas naujos medžiagos. 2014 metais e, buvo pradėta naudo, pradėtas e, tyrimas šios medžiagos, kai tai yra neonikotinoidas, kuris E, daro žalą e, bičių populiacijai, kalbam apie didžiulį toksiškumą šios medžiagos, kai, kai jinai randuojama laukuose. Taip EFSA nurodė, jog yra ne, nepilnai rizika įvertinta ir pagal turimus e, duomenis yra daromas labai didžiulis neigiamas poveikis laukinių bičių kolonijoms. Pagal EFSA e, išvadas e, būtina užtikrinti, kad neliktų jokių sulfoksaflorino likučių lygio e, tose laukose, kuriuose ir soduose, kur, kuriuose, kuriuos apdulkina bitės. Ir buvo nustatytas dviejų mėne, dviejų metų laikotarpis gamintojams, kurie gamina tą, tą medžiagą, ar, ar laikomasi nurodymų, bet per tuos dviejus metus dėja tos įmonės nepatikė jokių, jokių duomenų. Mes, e, prieš mus yra iškilęs, iškilęs didžiulis pavojus, aplinkosaugis pavojus ir sprendimas yra labai aiškus, arba reikia atsisakyti tos medžiagos, kuri turi labai neigiamas e, e, pasiekmes arba imtis kitų veiksmų ir aš manau, kad komisija vis dėlto pasirinko teisinį saugumą, o ne aplinkosauginį saugumą, nepaisant to, kad 2011 metais buvo pateiktos nerima keliančios rekomendacijos nebenaudoti tos medžiagos. Nuo 2013 metų mes visi žinome, kad tokie, tokio pobūdžio insekticidas yra labai kenksmingas tiek bitėms, tiek ap, apskritai bio įvairoviai aplinkosauga ir ypač bičių apsauga yra didžiulis svarbus dalykas reikalavimas, kuris būtų labai atsakingai vykdomas. 2009 metais buvo padaryta išvada, kad tos medžiagos naudojimas neturi reikšmingos neigiamos įtakos nei žmonių, nei gyvūnų sveikatai. Bet JAV verdiktas yra daug pasakantis. E, naudojantis atsargumo principu mes e, reikalaujame, kad būtų parengtas naujas dokumentas dėl e, šios medžiagos naudojimo. Ir akivaizdu, kad piliečiai nesuprantam, kad tas produktas, kuris yra uždraustas E, JAV ir kuris e, kelia grėsmę bitėms, kad jis, kad jis turėtų būti lygiai taip pat uždraustas ir Europoje. Ačiū. Uh, Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį kitiems nariams. Ponas Hosliai, prašau. Sulfoksafloro patvirtinimo mechanizmai iš tiesų yra ganėtinai tarptinė. 2015 metais JAV buvo uždrausta, uždrausta ši medžiaga, o Europoje leidžiama ir Amerikos m, mm, teismas pasakė, kad ta medžiaga priskiriama neonikotinoidams. Todėl kyla klausimas, kodėl komisija ne, nepriskiria neonikotinoidams jos ir kodėl nestabdomas patvirtimas, jeigu aišku, kad teisme Amerikoje vyksta procesas. Jeigu teismą pralaimėtų įmonė, irgi neaišku, kaip elgsis toliau e, Europos komisija. Man atrodo, mes turėtumėm būti kaip tik labai griežti, o, o čia kaip tyčia išeina atvirkščiai labai keista, kad, kad mes čia liktai atsiliekame nuo JAV. Ačiū, toliau ponas Padičinį. Grazie Presidente. Io eh, dirò che l'Unione Europea nel Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga jau anksčiau neonikotinoidų prekybą blokavo, remdamasi kai kuriomis e, maisto saugos agentūros ataskaitomis, nes buvo nustatytas žalingas poveikis žmogaus sveikatai. Gamintojai, aišku, ir toliau teigia priešingai. Ir norima leisti naudoti šią medžiagą su sąlyga, kad bus išlaikyti tam tikri limitai minima jeigu bus išlaikyt, išlaikytos tam tikros likučių ribos. Jau visur plačiai pripažįstama, kad bitėms labai didelę žalą daro silfoksofloras ir todėl mes visomis išgalėmis remsime veiksmus šios rytyje. Turi būti atskleista visa tyrimo medžiaga apie toksiškumą foksafloro, kad žinotumėm taip pat ir e, kokią žalą žmogaus organizmui jis daro. Pilietinės organizacijos juk neturėtų būti laikomis atsakingomis už tai, kad būtų įrodytas tas žalingas poveikis, kaip tik institucijos kitos turėtų įrodyti kad žalingo poveikio nėra arba imtis veiksmų, jeigu yra priešinga. Ačiū. Pone pirmininkė, mano frakcija įpareigojo mane pasisakyti šio klausimu ir aš jau keletą savaičių pastarųjų vis susitikdavau su žmonėmis, kuriems rūpi šie klausimai, bet aišku, ne su įmonių atstovais, su ekspertais, taip pat ir su EFSOS E, darbuotojas kalbėjau telefonu susisiekusi. Taigi eina kalba apie didžiausius leistinus likučius. Nebežinau, koks numeris reglamentas siūloma, nu, bet prieš du mėnesius buvo pritarta tokiai medžiagai, tokiam siūlymui, o dabar mes pareiškėme prieštaravimą ir lyg kišamės į kitų klausimų sferą. Sulfoksafloras nėra neonikotinoidas, tai yra kitokia medžiaga visai. Skirkime pirmiausia veikliasias medžiagas ar veiklėje sulfoksafloro medžiagą prieš du mėnesius kaip tik ją komisija patvirtino, o kitas dalykas yra tos didžiausios, e, tie didžiausi leistini likučiai ir apie jų didžius yra dabar diskutuojama ir dėl to norime paprieštarauti. Penktame punkte štai sakoma, kad komisija turėtų uždrausti naudoti veiklėje medžiagą, bet nėra prasmės tokią nuostatą numatyti, nes apie tai kalbama jau kitur ir iš tikrųjų pasiektumėm visai kitokį efektą tuo. Mes veikiau galėtumėm būti nusiteikę prieš tą tekstą, kuriame yra nustatomos likučių vertės, bet negalime prieštarauti pačiam sprendimui dėl sulfoksafloro kapikliosios medžiagos, nes visai kitame dokumente jis yra aptariamas. Buvo atliktas tyrimas kiek anksčiau ir atitinkamam komitete 27 visos valstybės narės pasisakė už, net ir tos, kurios paprastai pasisako prieš e, produktus, e, kurie daro žalą bitėms. Tai kaipgi čia yra? Svarbiausias klausimas dėl likučių. O kol kas net nepateikta į, į rinką Europoje šios medžiagos. Jeigu mums rūpi bitės, reikia pasakyti, kad e, šios medžiagos rizika e, yra 40 procentų mažesnė, 40 procentų mažesnė rizika, kad ji galėtų padaryti žalą bitėms negu kiti neonikotinoidai. Taigi sulfoksafloras leistas tam tikrais atvejais, kai pavyzdžiui dar nepražydo vaismedžiai Paprastai bitės jau būna prieš tai sunešusios medų ir tai reiškia, kad bitėms nepakenks to medžiaga. Aišku, tai insekticidas, tačiau nulinės grėsmės nebus naudojant jokį insekticidą. Ta reikia suprasti. Taigi suvokime tai, kas įrašyta į reglamentą. Čia norima pasitelkti visai kitą reglamentą tam draudimui pasiekti, juk tik tam tikrais atvejais ši medžiaga yra naudojama ir leidžiama. Iš tikrųjų, riz, žala bitėms nėra padaroma ir jeigu pažvelgsime į JAV ir tai, kas ten daroma, tai refsos nebereikės, galėsime tada ir miestai hormonus naudoti e, ir visus kitus dalykus, kuriuos kol kas draudžiame Europos Sąjungoje. Manau, kad tiesiog klaidingų pagrindų čia dirbame ir tos grėsmės e, neegzistuoja, apie kurias čia kalbama taip išsamei, taigi dėl to, manau, tokį prašymą reikėtų atmesti. Ačiū. Toliau panas Torvalds. Thank you, Chair. Probably... Uh, Ačiū pirmininkė. Galbūt galėtume šią diskusiją pradėti cituodami Šekspyrą būti ar nebūti. Kitaip tariant, ar būti bitėms ar nebūti. Mes Aš kalbėjausi su bitininkais ir iš tiesų jie labai susirūpinę tuo, kas dabar vyksta. Todėl manau, kad mes laikysimės panašios nuomonės kaip pranešėja ir balsuosime už jos pasiūlymą. Dabar žodis komisijos atstovams, ponas Fluoris iš Santė generalinio direktorato. Ačiū pirmininkė, labas vakaras, ponios ir ponai. Pirmiausiai norėčiau įvertinti dabar svarstomą teisės aktą. Šis reglamentas yra skirtas apsaugoti vartotojus nuo tam tikrų e, cheminių medžiagų likučių maisto produktuose. Teisės aktai, kuriais yra nustatomi tie MAL, nėra skirti apsaugoti bitėms. Taip pat norėčiau šiek tiek pilnos informacijos Jums pateikti apie kontekstą ir apie pačią medžiagą sulfoksofloras nėra neonikotinoidas, jis tai yra insekticidas, kuris e, priskiriamas naujai e, klasiai, kuri yra panaši į neonikotinoidus. Mes taip pat e, pritaikėme labai grįžtas priemonės 13 metais skirtas trims neonikotinoidams, tačiau dar rinkoje yra ir neonikotinoidų, kurių naudojimas nėra apribojimas. Mes todėl turime kiekvieną medžiagą vertinti atskirai, atsižvelgdami į jos priklausomybę tam tikrai cheminiai e, grupiai arba klasiai. Ir noriu priminti, kad tos priemonės, kurios buvo patvirtintos e, taikyti trims neonikotinoidams, neuždraudė atskirų jų dalių naudojimo, užtikrinant, kad tas naudojimas būtų saugus. Mes uždraudėme juos naudoti daugelis ryšių, tačiau kai kuriems tikslams jie vis dar leidžiami naudoti. Dar noriu grįžti prie klausimo susijusio su sulfoksafloro naudojimu pagal 2009-1107 reglamentą dėl atskirų medžiagų leidimo naudoti rinkoje. Sulfoksafloras buvo vertintas maisto saugumo agentūros ir atskirų šalių. Ne vieną kartą atskirų naudotojų kurie dalyvavo tame tyrimė ir vertinimą, kaip ir kiekvienas insekticidas, kuri, kuris iš esmės jau yra toksiškas, turi toksinį, toksinį poveikį vabžiams, kaip sako jo pavadinimas. Buvo tačiau atliekant vertinimą nustatyta, kad tam tikromis sąlygomis jo <clears throat> jį galima saugiai naudoti. Ir po to valstybėse narėse galiausiai e, turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, joms ir tenka galutinė atsakomybė už atskirų medžiagų leidimą naudoti savo rinkoje. Ir valstybės narės privalo įvertinti atitinkamą galimą grėsmę bitims ir numatyti tam tikras grėsmės švelninimo priemonės, kurios turi būti aiškiai nustatytas, pateikiant informaciją apie konkrečios medžiagos naudojimo sąlygas. Noriu Jums pateikti konkrečius grėsmių mažinimo priemonės, kurios yra taikomas neonikotinoidams, kuriuos anksčiau minėjau. Pavyzdžiui, šias medžiagas galima naudoti šiltnamiuose, stiklinėse šiltnamiuose arba, pavyzdžiui, e, grūdėms kultūroms, kurių bitės neapdulkina. Tačiau e, turi būti išduodami atskiri leidimai naudoti šią medžiagą tam tikroms grūdinėms kultūroms. Ir valstybės narės turi prisimti atsakomybę už galimus padarinius. Pone Ajūzo jau minėjo, kad mūsų parengtam projektui pritarė didžioji dauguma valstybių narių. Taip pat pagal 1107 reglamentas sulfoksofloras buvo įvertintas e, ir e, išduotas leidimas naudoti jį kaip aktyvėją medžiagą, kaip veiklėją medžiagą ir jom e, domai pritarė ir kai kurios valstybės, kurios yra pagarsėjusios savo apdairių požiūrių, tokių medžiagų vartojimą ir iniciatyvomis skirtomis bitėms apsaugoti. Taigi buvo taip pat surinkti ir atitinkami duomenys, e, kuris remiantis leidžiama buvo leista naudoti šią medžiagą, nes prašymas registruoti medžiaga buvo pateiktas 11 metais, po to du metus buvo renkami duomenys ir mes patvirtinome atitinkamai naujus duomenų rinkimo e, kriterijus reikalavimus, tuo tarpu prašymo teikėjas tuo metu dar nežinojo, kad tokie reikalavimai nauji bus keliami ir negalėjo šių reikalavimų išpildyti ir pagal 1911.07 reglamentą prašymo teikėjas per dviejų metų laikotarpį, tai reiškia iki 17 rūpjūčio 18 dienos turi pateikti papildomus duomenis, kurie atitiktų naujus, naujausius reikalavimus, kas po to įvyks. Tai yra po 2017 rūpjūčio 18. Jeigu prašymo teikėjas nesuteiks, nepateiks papildomų duomenų, tuomet leidimas bus panaikintas, jeigu duomenys bus pateikti, tai tuomet jos įvertins EFSA, valstybė narė pranešė ir priklausomai nuo vertinimo rezultatų leidimas arba vėlgi bus panaikintas, apribotas arba kaip nors kitaip pakeistas. Pat buvo minėti kai kurie pavyzdžiai, kai kurios bylos vykstančios svarstamos jungtinėse valstijose. Jungtinių valstybių apeliacinis teismas e, priemė nutarimą panaikinti su foksofloru išduotą besąlyginį leidimą naudoti 2013 metais ir paprašė pateikti papildomus poveikio bitėms įvertinimus ir rezultatus. Šis sprendimas e, buvo procedūrinio pobūdžio ir negali būti perkeliamas arba pritaikomas arba sąjungoje galiojančius galiojančiams sąlygoms. Teismas nepanaikino ankstesnio leidimo, jį tik tai pakeitė, e, e, kadangi nieko anksčiau nebuvo žinoma apie prievolę atlikti e, surenkti viešasias konsultacijas. Taip pat turime puikiai žinoti, kad sulfoksoforo naudojimo E, plotas Junktinėse valstijose yra penkis kartus didesnis negu Europos Sąjungoje. Teismas nesvarstė klausimo, ar šios medžiagos naudojimas gali kelti grėsmę bitėms ar ne Junktinėse valstijose. Pabaigai noriu paminėti kad, e, ir pabrėžti, kad mes e, Bitėms skiriame labai daug dėmesio, tą mes patvirtiname savo veiksmais, uždrausdami anksčiau minėtas e, tris neonikotinoidinės medžiagas ir labai samiai vertiname šį klausimą. Komisija ketina imtis visų priemonių, kurios tik yra jos galiojo, kad apsaugotų bitės plinkečių, balsuosime už šio klausimo rytoj 9 val. Dabar perkime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra kadangi mm, jau yra pakankamai vėlus metas, dabar svastysime klausimą, tai yra teismės nuomonėmis dėl medicinos prietaisų ir diagnostikos in vitro medicinos prietaisų rengintis tarp institucijams daryboms. Pradėsime sutikdami žodį pranešėjui, o e, pranešėjai yra ponė Vilma. Um, Ačiū pirmininkė. Komisija patikė pasiūlymą dėl naujos, naujo reglamento medicinos prietaisams ir reglamentą dėl in vitro diagnostinių prietaisų. Tai buvo 2012 rugsėjai, gana senokai. Jų e, tikslas buvo atšaukti, panaikinti dabar egzistuojančias direktyvas. Ir pranešėjai dėl tų dviejų dokumentų buvo, šio komiteto nariai buvo tikimasi, kad mes galėsime iki 2014 metų rinkimų tai susidėrėti su taryba, bet nebuvo tai padaryta ir mes 2014 balandį nusprendėme e, priimti reglamentą. 14 spalį aš buvau pranešėję dėl medicinos pirties su Pitelis ir pranešėję dėl in vitro prietaisų. Mes balsavome komitete ir aš ir Piteris, kad galėtume gauti dėrybinius įgaliojimus 14 metų vidury, bet iki šiol mes dar negauname pozicijos iš tarybos, mes darome spaudimą vėl ir vėl, kad taryba galiausia e, pateiktų savo poziciją, nes mes norime nustatyti naujas taisyklės užtikrinančias e, pacientų saugumą, kol nekilo kažkoks kitas skandalas. Nemažai pažangos pasiekta, mes sugebėjome birželio mėnesį dalinį bendrai požiūrį priimti Konstatuojamosiose dalise dar yra daug neiškumų, dar yra dirbama. Ir 5 spalio ketvirtasis bendrasis požiūris buvo patvirtintas ir dabar jau jis yra, tas bendrasis požiūris jau yra patvirtintas. Taryba matyt suprato, kad turi eiti kompromisus. Rytoj vyks pirmasis trilogas Ir vienas iš didžiausių problemų dėrybose bus iki patikimo į rinką prietaisų tikrinimas. Mes norime užtikrinti, kad aukštos rizikos prietaisai būtų papildomai patikrinti prieš pateikiant juos rinkai. Mes siūlome sistemą, kurios pagrindų implantuojami trečios klasės e, prietaisai ir trečios B klasės prietaisai turėtų būti papildomai tikrinami specialios paskelbtosios įmonės ją skirtų e, Europos vaisto agentūra, o ne, o ne valstybės narės. Speciali paskirtoji įstaiga turėtų, turės pasikonsultuoti su komisija ir medicinų prietaisų koordinavimo grupe. Jeigu gautų neįgiamą nuomonę, tai tuomet paskirtoji įstaiga negalėtų suteikti leidimo tam prietaisui. Vyko daug diskusijų, ar reikia iki patikimo rinką leidimą suteikti, ar daugiau sutelkti dėmesį į tikrinimą, kai jau prietaisas yra rinkoje. Taip pat buvo pasiūlo, kad, siūloma, kad paskaptoji įstaiga turėtų siekti trečiosios šalies nuomonės prieš suteikiant leidimą. Ir kalbama, kad tik tai implantuojami trečios laisvės prietaisai turėtų būti papildomai tikrinami o dėl kitų prietaisų pačios paskelbtusios įstaigos galėtų tai tikrinti ir prireikus kreiptis konsultacijos į atitinkamą instituciją. Tarybos pasiūlymas yra, kad ekspertų grupės nuomonė nebus privaloma ir paskelbtusios įstaigos galės teikti leidimus įmonėms net, e, tam, dėl tam tikrų prietaisų net gavusios neįgiamą įvertinimą. Mes turime dvi priešingas nuomonės, bet yra tam tikrų panašumų, bet daugiausiai, žinoma, yra išsiskiriančių nuomonių. Kita problema yra vienkartinių prietaisų perdirbimas. Valstybės narės norėtų tai apskritai uždrausti, bet kai kuriuose valstybėse tai yra didžiulis pramonės sektorius, pavyzdžiui, Vokietijoje yra didžiulis tokių prietaisų perdirbimo sektorius. Vėlgi yra išsiskiriančios pozicijos. Galutinė tarybos pozicija tai yra, kad e, pačioms valstybėms narėms leisti apsispręsti dėl perdirbimo, bet komisija turėtų parengti sąrašą prietaisų, kurių neleidžiama perdirbti. Jeigu yra ženklinimas vienkartinis prietaisas, jis neturėtų būti perdirbimas. Tai yra, jis naudojamas vienintelį kartą ir daugiau su juo nieko nebedaroma, bet dėja ne visada tai būna. Mūsų pozicija mes norime suderinti standartus ES lygių dėl perdirbimo tokių prietaisų, bet leisime valstybėms narėms apriboti, apriboti tokių prietaisų perdirbimą savo teritoriją, jeigu jos norės imtis tokių žingsnių. Parlamentas turėtų e, svarstyti klausimą dėl gamintojų, kai jie ženklina prietaisą kaip vienkartinio naudojimo prietaisą. Kai yra nesaugu perdirbti tokius prietaisus, reikia, e, reikia apibriežti sąlygas ir taip pat užkirsti kelią dėl pelno gavimo perdirbant tokius prietaisus, kurių, kurių negalima perdirbti. Komisija parengs sąrašą tokių draudžiamų perdirbti Mm, prietaisų. Tai bus gana sudėtingas klausimas, kai pradėsime dėrybas. Be šių dviejų iškiltų problemų taryba papildomai patikė labai daug techninio pobūdžio detalių dėl stebėsenos po to, kai prietaisas patiktas rinkai, rizikos vertinimas. Tikrai yra neįprasta, kad taryba daugiau reikalavimų iškeltų, kalbant apie ligonių sveikatą, nei Europos parlamentas. Mes turime labai atidžiai apžvelgti viską, ką siūlo taryba. E, pacientų saugumas turi būti mūsų prioritetas, tačiau neturime stabdyti inovacijų. Turime tinkamą pusiausvyrą sudaryti tarp pacientų saugumo ir iš kitos pusės nekurti tiek daug reglamentų ir teisės aktų, kurie visus tos procesus užvilkintų ir sukeltų daug biurokratijos. Tokie dalykai kaip kontaktinės linzės ar krūtų implantai, juos reikėtų taip pat reglamentuoti, kokia jų paskirtis, ar jie dėl medicinos tikslų naudojami, ar tik tai kosmetiniais tikslais. Taip pat būtina užtikrinti atsekamumą medicinos prietaisų, kad nekiltų vėl tokių skandalų kaip su krūtų implantais ir kad pacientai galėtų labai greitai išsiaiškinti visą reikiamą informaciją, prireikus atsekti vieną ar kitą prietaisą. Taip pat būtina kalbėti, e, užkirsti kelią karcinogeniniam, mutageniniam ir kitom kenksmingom medžiagom, kurios gali būti tose prietaisuose. Ir jeigu negalima alternatyvių prietaisų e, panaudoti, tai turi būti labai aiški ir rimta priežastis patikta, pagrindžiama tai. Taryba e, laikosi komisijos pasiūlymo ir sako, kad prietaisai turi būti atitinkami apženklinti, jeigu juose yra kancerogeninių ar e, mutageninių medžiagų. Siekima įvairių susitarimų ir, žinoma, vyks nemažai dėrybų. Labai svarbu, kad mes e, į tas dėrybas eitume, žinodami aiškę ir griežtą parlamento poziciją. Ponas Lys ir aš turime sutarti, kokios pozicijos mes laikysimės, kiek griežtai mes turime laikytis ir kiek galime padaryti nuolaidų. Žinoma, visos pusės, abi šalis turi būti pasirengusios kompromisui, bet tai reiškia, kad ir taryba turi būti pasirengusi kompromisui ir nuolaidoms. Nes dažnai taryba mano, kad jų pozicija jau yra kompromisas, bet tai nėra. Kompromisas yra tada, kai abi šalis kažko atsisavo, kažką paukoja kad būtų galima pasiekti bendro sprendimo. Turime šešis trialogus nustatytus nuo dabar, numatytus nuo dabar iki kalėdų, bus nemažai techninio pobūdžio posėdžių, tai didžiulis la, darbas, kuris mūsų laukia man ir ponulys ir visiems šešėliniams pranešėjams. Dėl daug ko turime susitarti, bet manau visi supranta, jog tai yra svarbu, yra tikrai gera valia ir noras. Ir aš manau, kad taryba ir komisija taip pat turi įdėti pastangų. Mes turėtume pasiekti susitarimą, tai didžiulė užduotis ir labai svarbu išsiaiškinti, ko mes ketiname. O dabar suteiksiu žodį ponui Lyser, kuris papasakos daugiau apie in vitro reglamentą. Glenis Wilmot für die. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ir ponė Glenis Wilmot už tikrai gerą jau prasidėjusi mūsų bendradarbiavimą. Pirmiausia, pabrėšiu porą dalykų, kuriuos minėjo ir ponė Vilmat. Reikia siekti užtikrinti pacientų saugumą, jau skandalų praeitie būta, daugiau negu reikia, bet inovacijų be abejo, nes inovacijas norime pasitelkti tam, kad padėtumėm pacientams. Taryba, reikia pasakyti, leido savo labai ilgai galvoti dėl savo pozicijos trejus metus. Ir turėtumėm tarybai aiškiai perduoti tą žinutę. Tai mums nepatinka, nepriimtina ir užtruko viskas tikrai labai ilgai, pernelyg ilgai. O dabar mums nevalieka tik pritarti. Darybos dėl in vitro diagnostikos priemonių e, ir, ir tai sričiai skirtas reglamentas e, vadinamas lik lik mažesnė sesute medicinos prietaisų reglamento, tačiau galima būtų sakyti, kad yra netgi jos mama, nes be diagnostikos priemonių niekaip neskirsime tinkamos terapijos, tas yra daug maž aišku visiems, živ testai, hepatito mm, testai, neštumo testai, genų testai, vairūs čia reikalingi tokie prietaisai, tokios priemonės, kurių kasdien nebūtinai naudojame ir jie yra labai jautrus tie prietaisai, taigi e, opus klausimai parlamento narių visų norėtųsi paprašyti laikytis steigto mandato, kad viskas vyktų skaidriai ir aiškiai iš tiesų trilogo pradžioje gerai yra aptarti visus klausimus, bent jau šiuo atveju, paprastai gal taip ir nebūna, bet norėjosi viską priminti visiems. Ir, ir nesinorėjo mandato persti aukštin kojomis, mes norime jo laikytis ir esame dėkingi kolegoms už pozicijas tokiais klausimais, kaip kad kur galime nusileisti, kiek, kiek smarkiai ginti parlamento poziciją ir kur galima rasti bendrų sąlyčio taškų kompromisui galimam, kad vis dėlto baigtumėm nagrinėti tą klausimą, nes negalime savo leisti dar trejų metų vilkinti viso reikalo. Problemų kyla ir dėl pačių diagnostikos priemonių, ne tik medicinos priemonių kontekste tų skandalų kyla, dėl, pavyzdžiui, klubo implantų. Yra buvę ir tokių atvejų, kai pavyzdžiui živ testas neparodė, kad pacientas ne, nenešioja viruso, tačiau vėliau paaiškėjo priešingai. Tai taip pat nemažiau pavėlinga. Taip pat ir cukraus kraujyje testai ne visada yra patikimi šimtų procentų. Taigi yra tų aspektų, kuriuos kartu būtų galima aptarti ir ieškoti bendrų pozicijų. Uh, tiek kalbant apie in vitro, tiek ir apie prastinės diagnostikos priemonės. Ir dar reikėtų gal porą minčių pasakyti, kas yra labai svarbu EPP. Tai pirmiausia, gerinti sistemą tose vietose, kur buvo identifikuotos klaidos, kur galima pritaikyti jau sukauptą patirtį. Ir manome, kad patobulinome tekstą pirminį. Mm, ir, ir panašu, kad ir taryba, ir parlamentas e, žiūri tą pačią kryptimį. Taip pat norime, kad būtų tobulinamas ne tik pats pateikimas į rinką, nes e, buvo ir tokių skandalų, kai tik tai vėliau buvo atlikti kai kurie produkto pakeitimai ir dėl to kilo problemų. Ir labai svarbus yra mechanizmas itin jautriems prietaisams, kai Europos lygmens formas koks nors būtų atsakingas už įsikišimą ir, ir pasakytų, kad kažkas čia yra negerai. Taryba ir parlamentas skirtingai žvelgia į apriepties klausimus ir, apie tai, ir į tai, kaip visą tai turėtų vykti. Mes, APP, norėtumėm, kad savoka, dėl kurios sutarėme parlamente, extraordinary cases, išskirtiniai atvejai galiotų, kad nebūtų tiesiog generuojami popieriaus kalnai ir įvairių dokumentų bereikalingų prikūriama. Tokia turėtų būti mūsų manimo ir viso parlamento pozicija. Na ir dabar dėl specifinio pobūdžio problemų, kurias reikia aptarti su taryba, kalbant apie diagnostinės priemonės Pirmiausiai tai testai, kurie pateikiami į rinką, kad būtų galima, pavyzdžiui, ištirti inovatyves, inovatoriškas e, vėžio gydimo terapijas, kai bandoma patikrinti, ar jos duoda kokį nors rezultatą ar ne. Čia kyla keblumų dėl apibriešties, taryba ir parlamentas siūlo jas skirtingas, ekspertai teigia, kad taryba nori numatyti tokias pačias sąlygas ir cukraus kiekio krauje nustatymui, kaip ir specialioms vėžio gydimo terapijoms. Be abejo, to mes nenorime, taigi reikės tarti su taryba. Kita svarbi tema yra vadinamasis in-house exception, kai ligoninės, pirmiausia, įvairiems testams atlikti, tai buvo uh, sumanyta, paskui jau kalbėta ir apie prietaisus, kai ligonės gali gaminti prietaisus pačios, jeigu kitaip negalėtų gydyti paciento, jeigu, pavyzdžiui, kyla epidemija, paukščių gripas ar sars, kai nėra galimybių gauti tų prietaisų iš kitur, tuomet yra galimybė numatoma ligoniai pasigaminti jų, bet skirtumas tarp tarybos ir parlamento pozicijų šiuo atžvilgiu tas, kad parlamentas teigia, jog tai turėtų būti įmanoma tik tada, kai atitinkamo prietaiso nėra rinkoje, negalima įsigyti jo, nes kam nuostata kokią nors, jeigu ją galima vis tiek apeiti. Ir, ir tai, tai daryti, nepaisant to, kad grėsmės nėra, taryba išplėtė nuostatą. Ir nori matyti tekste tokius žodžius, kai negalima atitinkamų lygių atsižvelgti į kilusius poreikius ir taip toliau panašiai. Tokia gana aptaki nuostata mes norėtumėm visgi čia irgi dar pasidarėti su taryba. Taryba taip pat į klasifikavimą įtraukė kai kurių pasunkinimų. Uh, Pavyzdžiui, jeigu neštumo testas klasifikuojamas kaip antros pagal lygį rizikos grupė, mes kalbėjome apie trečią, galima tos testus labai paprastai įsigyti ir prekybos centre, tai kodėl tada patvirtinimui taikyti šitokius aukštus reikalavimus. Taigi tiek rezultatų po pirmo, svars, po pirmo svarstymo parlamente, su taryba reikės kalbėti ir apie DNR testus. Labai daug įvairių nuomonių yra paslaugų teikėjų ir gamintojų, kurie siūlo DNR testus. Ir gali būti daug atvejų, pavyzdžiui, genetiškai nulemta lyga kokia nors, kuri pasireiškia tik vėlesnėme amžyje. Yra, pavyzdžiui, Korea Huntington lyga, kurios požymiai atsiranda tik apie 50-osius gyvenimo metus, tačiau ir 18-mečių jau galima nustatyti ją. Tik negalima imtis jokio gydimo, jokių prevencinių priemonių, tiesiog nustatyti tai. Aišku, kyla įvairios pasiekmes, susijusios su draudimu, e, to žmogaus darbu, taip toliau panašiai. Ir iš pradžių siūlyte numatyti, kad tokie testai būtų būtų įsigijami tik su receptu, o ne tiesiog prekybos centre. Apskritai ES mes juk vertiname vadinamą informuotą sprendimą ir net ir pagrindinių teisių, pagrindinių laisvų kartijoje yra numatytas toks principas. Po Lisabonos sutarties jis tapo dar reikšmingesnis. Taigi dėl to su taryba reikės kalbėtis, kadangi čia mūsų nuomonės išsiskiria. Toliau clinical evidence. Apie tai irgi reikia užsiminti, tiek taryba, tiek parlamentas šioje srityje tekstą patobulino. Parlamentui buvo labai svarbu numatyti eksperimente dalyvaujančių asmenų apsaugą, taip pat ir mažamečių ar nepilnamečių. Klinikiniai tyrimai Būtent apie juos kalbėjo ir ponia Vilmet, rengdama savo pranešimą. Norėjosi, kad tos pozicijos būtų sustiprintos ir kad tai, dėl ko mes sutarėme jau ponios Vilmet pranešime dėl e, vaistų ir čia įtrauktume. Taryba dar savo ruoštų numatė porą sąlygų kriterijų, kurie yra labai opus ir atsirado dėl to tekste labai daug naujų puslapių, ko mes nebuvome numatę. Kyla klausimas, ar visos diagnostinės priemonės yra pateisinamos ir ar, ar, ar visi, visos tos sąlygos pateisinamos tų prietaisų atveju, nes medicinis testas nebūtinai turės kokį nors poveikį pacientui. daktaras gali pasakyti, kad reikės tiesiog atlikti gal papildomą tyrimą, papildomą testą, jeigu kažkas rodikliais jam pasirodo negerai. Dar viena tema, kuri susijusi su visais pacientais Europos Sąjungoje. Dešimtis tūkstančių įmonių veikia medicinos sektoriuje ir darb, darbo vietų čia sukūriama daug, tačiau skandalų taip pat netrūksta ir norėtųsi tą situaciją pakeisti. Jeigu kam nors kyla klausimų, prašome laikreiptis į mano biurą, pateiksime visą jums rūpimą informaciją ir tikimės, kad iki šių metų pabaigos jau galėsime nuspręsti dėl teisės akto, kurį drąsiai galėsime parodyti piliečiams ir pasakysime, kad išmokome pamokas iš praeities skandalų ir dabar jau su medicinos e, prietaisais ir, ir vaistais elgsimės atsargiau. Much, Mrs. McGinnis. Ačiū žodis, ponė Maginis, labai trumpai kalbėsiu, kadangi tiek ponė Vilmat, tiek ponas Lyzė labai puikiai pristatė klausimą susijusius to, kaip vyksta trilogas. Nesu tikra, kad mes iki kalėdų visą klausimą spręsime, nors turime likti optimistais, nes piliečiai nekantrai laukia kada šis procesas pasibaigs, kada bus atinkamos išvados patvirtinos, nes e, šie trilogo sustikimai yra labai svarbus daugeliu pacientų, taip pat ir medicinos prietaisų gamybos pramoniai. Mes e, veikiame kaip komanda, giname parlamento poziciją, tačiau puikiai suprantame, kad, kad, kad dėl kai kurių klausimų reikės ieškoti susitarimų. Taigi noriu dar kartą padėkoti abiems kolegoms ir palinkėti visiems mums sėkmės, nes mums jos prireiks, poniai Grostė žodis. Ačiū, poniai pirmininkė. Manau, kad e, mūsų du pranešėjai yra tikrai puikus šio klausimo ekspertai. Manau, kad netgi tarybos pasiūlymas e, nukreiptas tinkama linkme, nepaisant to, kad e, tam tikrą susirūpinimą jis mums kelia ir dabar norėčiau pakalbėti apie kai kurios tos, tos susirūpinimo aspektus, kalbant apie e, panaudotus medicinius prietaisus ar jų perdirbimą. Manau, kad neprindas pasiūlymas dėl tinkamų leidimų išdavimo įvairiais lygiais. Mes tikrai negalėtume dabar atmesti tokių dalykų kaip CO2 išmetimas, atsiekamumas. Ir manau, kad e, kai kurie aspektai siekiant nustatyti atsakomybę įvykus nelmygam atsitikimui, atsitikimui iš tiesų yra labai e, svarbus, taigi ženklinimas e, čia yra labai svarbus aspektas ir atitinkama kontrolė turi vykdyti sertifikuotos institucijos mm, bei e, įvairių kartu su įvairių implantuojamų medicinos prietaisų e, gamybos naudojimo kontrolė prietaisų priklausančių trečiai grupiai. Kalbant apie 21 taisyklę, kuri taip pat taikoma implantuojamis medicinos prietaisams trečiosios grupės. Manau, kad čia e, vertinant dabartinį pasiūlymą galėtų kilti tam tikras interesų konfliktas dėl klasifikavimo ir naudosiu progą noriu dabar tiesiogiai kreiptis į pranešėjus. Aš manau, kad šios taisyklės išlaikymas ir būtina prielas siekiant užtikrinti pacientų tinkamą sveikatos apsaugą ir priežiūrą, tačiau e, šiai taisyklė galėtų iškilti grėsmė patvirtinus atitinkamą e, mūsų sąrašą siūlomą, į kurį nebūtų įtraukti trečiosios grupės medicinos prietaisų. Baigdama noriu tarp ketų žodžių apie e, estetinius aspektus, kurie kartais galėtų sukelti daugiau e, didesnę grėsmę sveikatai, nei e, jeigu būtų vertinama, arba jiems, jeigu būtų skiriamas didesnis dėmesys nei mm, kitiems aspektams medicinės paskirties ir ypač e, noriu priminti krūtų implantų skandalą. Bet komisija turėtų nustatyti bendrus kriterijus ir reikalavimus. Būtent į tai noriu atkreipti kolegų dėmesį. Žinau, kad jie labai apdairiai viską vertina ir kad šis pranešimas dėl medicinos prietaisų tikrai yra patekęs į geras rankas, tačiau nepaisant to norėjau atkreipti dėmesį į tos kai kuriuos svarbius aspektus, nenorėdama apsunkinti jų darbo, tačiau mėgindama paprasčiausiai jiems pagelbėti derantis, bet kokiu atveju aš kolegomis labai pasitikiu. Pone Pedičinį žodžiu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai. Prašymas yra labai svarbus milijonams pacientų. Štai vertiname jūsų darbą. Manau, kad pirmiausia reikia siekti išlaikyti tą, tai, ką jau pasiekime, tai yra siekti užtikrinti, kaip manoma, didesnį pacientų saugumą. Dėl kai kurių e, pasiūlymų mums kyla tam tikrų sunkumų, kadangi mm, dėl jų, pavyzdžiui, galėtų padidėti kai kur medicijos prietaisų kaina, kalbant apie klinikinių bandymų rezultatus. Norėtume, kad e, siūlomas sprendimas būtų mažiau biurokratinis. Dėl neštumo nustatymo testų prietaisų e, kai kuriais atvejais e, Nustatant neštumą galima pritaikyti specializuotą terapiją, tai manau, kad mūsų frakcija pagėdautų iškesnių apibrėžimo šių prietaisų, kalbant apie. Apie informacijos teikimo prievalę, tai manau, kad tai neturėtų prieštarauti mm, asmens duomenų saugumui, pacientų saugumui, neturėtų kelti jokios grėsmės. Dažnai yra vykdomi tokie klinikiniai eksperimentai, pavyzdžiui, siekiant e, naujus prietaisus e, išrasti ir kartais tų tyrimų protokolai yra klastojami ir pacientai tampa bandomaisiais triušiais. Manau, kad e, tą laikotarpį prietaisų bandymų iki patvirtinimo penkių metų, kurį siūlo taryba, galėtume mes patvirtinti. Kalbant apie klasifikavimą, manome, kad e, būtų neblogai, jeigu mikro įmonėms šie reikalavimai nebūtų taikomi, būt pakaktų pateikti patvirtinimą dėl trejų metų darbo patirties. Pone Vilma dabar kalbės socialistų ir demokratų frakcijos vardu dėl įvd. Ačiū, pono, ponė Bozan, uh, užstrigo transporto spūstyse, taigi paprašė manęs pristatyti jos pozicijos. Jos poziciją po keliarių mėnesių mes, uh, kalbant apie in vitro prietaisus, mes uh, pastebėjome tam tikrą pažangą Bet šios prietaisai ir in vitro prietaisai tiek e, tikrovėje, tiek teisinio požiūrį tarpusavėje susiję. Tačiau be diagnozės negalima paskirti gydimo, o bloga diagnozė gali turėti rimtų neigiamų padarinių. Todėl reikia e, siekti pažangos šioje srityje. Viena iš tokių iš Vienas iš būdų, siekiant užtikrinti šių prietaisų saugą, yra jų bandymas natūraliomis sąlygomis, turint omenyje, e, tais atvejais, jeigu rinkoje nebūtų kitų saugių prietaisų pirmenybė, turime teikti trilogo darybose e, užsibrėžtams tikslams ir jų įgyvendinimo. Kalbant apie krūtų implantų skandalus, tai tokio pabudžio skandalai turi nepasikartoti ateityje. Pasiektas kompromisas turėtų e, užtikrinti pacientų didesnį saugumą ir taip pat teisinį didesnį užtikrintumą gamintojams. Mes privalome dėrėtis atstovaudami e, vieningai parlamento pozicijai, kuri buvo patvirtinta 2013 poniai Kadenbach Šulc. Äh, ich wollte eigentlich nur einen Punkt, den auch die Frau Grostet schon angesprochen hat. Aš tik tai dėl vieno dalyko, apie ką kalbėjau ir ponė Grostet. Pirmiausia, manyčiau, kad mm, parlamentui rūpimi klausimai tikrai yra atgarsiai ponios Vilmot rengiamame tekste. Ir dėl to vienkartinio panaudojimo, man atrodo, kad reikia tai taip ir suprasti, iš tiesų patys žodžiai jau nusako dalyko esmę. Dėl daugkartinio naudojimo, aišku, reikia labai konkrečių taisyklių, kas tą dar, gali daryti, e, kada vėl tai galima daryti, kad nebūtų e, pateikiama atitinkamų produktų į rinką, kad būtų aišku, jog tai pati, ta pati įmonė, specializuota įmonė, kuri paruošė E, tą prietaisą naudojimą, naudojimui ar konkreti ligonė, panašiai kaip su atsarginėmis dalimis automobilių, juk irgi labai aišku, e, būna, labai aiškiai būna matyti, kad, pavyzdžiui, įsigijau neoriginalią detalę. Thank you. Ačiū. Ar bus baigiamųjų pastabų? pranešėjai galbūt prašom. Panašu, kad visus erzinu šį vakarą, atsiprašau, bet manau, kad galėsim ir su, padiskutuoti ir su tais, kurie, kurie mano priešingai negu negu mes ir su ponia Groste tikrai tarsimės. Tiesiog kreipkitės į mus ir išsakykite savo mintis, nes tai yra svarbus dokumentas. Mes tikrai mielai jūs išklausysim, nes labai norim, kad reglamentas būtų kuo geresnis. Ir kaip tik, kaip tik tam ir dirbame, tik, tai, tik dėl šio tikslo. Galiu prisijungti prie tų pačių žodžių. Man atrodo, nemažai dar ką reikės padaryti. net, neturime keturių pozicijų dokumento, dar kol kas tik dviejų, tarybos ir parlamento stulpelė yra dokumente, bet jau 60 puslapių sukaupėme, kiti dokumentai gal kiek mažesnės apimties. Tačiau tas darbas, manau, vertas to, kad pacientai Europoje jaustųsi saugesni, kad reglamentas būtų rimtas ir tam tie, kam kyla klausimų, tikrai kreipkitės į mus ir labai vilėmės, kad iki kalėdų galėsime pateikti jau šitą ant stalo juodant baltų ir po naujų metų švesti pergalę. Ačiū. Ačiū visiems už supratimą. Pirmą kartą pirmininkavau visą, visą komiteto posėdį. Susitiksime rytoj 9 ryto ir balsuosime. Gražaus vakaro.